Bene, buongiorno a tutti. Dar kartą labą dieną visiems. Mes organizuojame šį posėdį ne vien dėl to, kad e, turime daug temų, e, kurias e, turime aptarti, bet taip pat E, ir dėl to, kad e, mes į šį e, komitetą esame pasikvietę labai daug svečių. Tuo pat metu trečiame aukštyje organizuojama aukšto rank, lygio konferencija migracijos klausimų. Aišku, ta konferencija galbūt nieko neišspręs, bet labai svarbu, kad yra keičiamasi nuomonėmis, kad yra diskutuojama. O šiandieną mes ketiname pasikeisti nuomonėmis su Virginija Gamba, kuri yra Jungtinių tautų generalinio sekretorijos specialioji galiotinė vaikų ir gikluotų konfliktų klausimais. Jūs esate pati, pats svarbiausias moralinis balsas vaikų, kurie e, yra karinių konfliktų zonose. E, Tuo pat metu norėčiau padėkoti Jums, e, tiksliau padėkoti Jūsų primtakiai, poniai Leiliai Zerogui, kuri porą kartų buvo atvykusi į mūsų komitetą ir kartu su jie buvo organizuota e, kampanija Vaikai ne kariai. Ačiū Jums už tai, kad sutikote atvykti. E, norėtumėm sužinoti tai, ką Jūs e, pasakysite apie prioritetus savo kadencijos metu. Reikia pasakyti, kad yra dalykų, kurie mus neramina ir kuriuos mes norėtumėm aptarti. Pavyzdžiui, nevyriausybinių subjektų įtraukimas ir patirtis E, kurią iki šiol esate sukaupę. Kiek mes e, žinome, e, Centrinėje Afrikos Respublikoje buvo išlaisvinti tūkstančiai vaikų, tačiau tuo pat metu susiformavo tokios karinės grupuotės kaip Al-Shabaab, Boko Haram, Islamo valstybė, Irake ir rytų viduržėmio jūros šalyse, kas paskatino smurtą nuo kurio kenčia e, vaikai, tačiau dažnai jie tampa šių karinių grupuočių naudojami e, smurto išpoliams įgyvendinti. Taip pat mes norėtumėm sužinoti iš jūsų daugiau informacijos, jeigu aišku galima, e, apie paskutinę paskutinį generalinio sekretoriaus pranešimą apie vaikus ir kalinius konfliktus ir konkrečiai šio pranešimo priedus nes žinia, kad daug nevyriausybinių organizacijų nepritarė e, sekretoriaus e, galimam sprendimui, kad būtų išaldytas e, sąrašas tų konfliktuojančių šalių, kurios yra padariusios rimtų nusikaltimų vaikų atžvilgių. Tad iš karto norėčiau suteikti Jums žodį, po to bus galima pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. English is visual. This one. Thank you very much indeed. It really is a pleasure. Labai ačiū, tikrai labai malonu šiandien čia dalyvauti. Aš iškart tik tai norėčiau pabrėžti, kad nors tik mėnesį einu šias pareigas, turėjau vis tiek pakankamai laiko, kad peržiūrėčiau visą medžiagą, kuri sukaupta mūsų biure 20, per 20 metų atliktą darbą po pirmosios mūsų rezoliucijos ir tikrai puikios sėkmės istorijos, kalbant apie vaikus ginkluotose konfliktuose, apie mūsų tarnybą ir vyriausiai galiotinį šiuo klausimu. Aš džiaugiuosi, kad Eisiu Leilos pėdsakais, ji tikrai per pastarosius ketveris metus atliko puikų darbą Ir šiandieną esu įsitikinusi, kad jeigu mano biuro nebūtų buvę, tikriausiai šiandieną nebūtų tokių universaliųjų standartų susijusių su supratimu, kad vaikų samdymas ir naudojamas karo tikslais yra draudžiamas. Ir vien jau tai reiškia didžiulę sėkmę, bandant pasirūpinti, kad visi suprastų šį bazinį principą. Tačiau šalia to apie 120 tūkstančių vaikų matėme, kurie buvo demobilizuoti ir integruoti per savo biuro gyvenimą ir, ir per savo kadenciją. 27 veiksmų plana, planai buvo parengti su valstybiniais ir valstybiniais veikėjais ir kai kurie iš tų planų jau dabar duoda rezultatų. Šiuo metu mano biuras tvarkosi su 20 konfliktinių situacijų ir tose situacijose mes išvelgiame pažangos, kalbant apie tai, kad veiksmų planai, dėl kurių dėrėjomės su, su ginkluotomis grupėmis ir vyriausybėmis, veikia bent jau penkiose iš tų dvidešimties situacijų. Tai vis tiek yra nemažai padaryta pažangos. Mes matėme pažangos tam tikrose situacijose, kaip, tarkim, įgyvendinant konkrečiai veiksmų planus, aš norėčiau čia pabrėžti. Matėme pasiektą pažangos Filipinuose, Kolumbijoje, šiek tiek pažangos Miamare, šiek tiek pažangos Sudane ir šis beitas buvo padaryta ir Demokratinėje Kongo Respublikoje ir šiek tiek pažangos Afganistane. Tačiau visgi Daugumoje situacijų, dauguma jų yra ilgalaikiai konfliktai, kitais atvejais tai yra nauji atsirandantis konfliktai, smurtingi konfliktai ir mes tikrai visą tai stebime labai atidžiai ir bandome pasiekti rezultatų. Aš nebandysiu Jums perteikti daug detalių. Leila du kartus lankėsi pas Jūs ir, mielai, ir matyt viską papasakojo, bet aš labai mielai uh, esu pasirengusi atsakyti į klausimus susijusius su mūsų biuro darbu. Ir aš manau, kad tai, kas mane ypatingai stebina po to, kai pasirodė pirmoji rezoliucija ir po pateikta ataskaita, nuo to laiko mūsų kadencija tapo labai aktuali. Saugumo taryboje buvo patvirtinta net 11 rezoliucijų ir per tuos metus tie kriterijai, kurių pagrindų galima identifikuoti smurtą prieš vaikus konfliktinėje situacijoje išaugo. Taigi mes šešis žiaurius vaikų teisų pažeidimus analizuojame ir penki iš jų susilaukė Junktinių tautų rezoliucijos ir būtent apie tai mes atsiskaitome kasmet. Mes e, rengiame ataskaitas ir matyti esame uh, mažiausia tarnyba sekretoriete, kur tenka didžiausias atsiskaitimo darbas. Mes atsiskaitome Generaliniai asamblėjai, saugumo tarybai ir žmogaus teisų tarybai kasmet. Tačiau šalia to mes atliekame, atliekame nacionalinės ataskaitas, vertiname situacijas ir dviejų, trejų metų pažangą mes įvertiname įgyvendinant tuos veiksmų planus. Aš mėliau atsakyčiau į klausimus apie tai, kaip veikia mūsų biuras, kaip surenkame informaciją vietoje, kaip mes ją kategorizuojame, kaip mes parengėme ataskaitas. Bet labai svarbu, kad suprastumėte, jog mes prisimame didžiulę atsakomybę, nes kai pirminės rezoliucijos pasirodė, kur buvo prašoma, kad mes atsiskaitytumėme saugumo tarybai kasmet, įskaitant ir priedą tų, apie tuos, kurie tuos pažeidimus padarė, tai iš tiesų tai labai didžiulis ir svarbus vaidmuo, kuris mums tenka, kurį mes turime apginti svarbu apginti tą metinę ataskaitą ir jos priedą. Priedą, kurį kartai žmonės vadina sąrašu. Ir aš manau, kad šiandieną, jeigu ta rezoliucija, dėl kurios buvo suteikti mums įgaliojimai, jeigu dėl jos būtų deramasi dabar, tai niekuomet nebūtų sur, surastas konsensusas saugumo taryboje ir nebūtų įmanoma mums gauti galimybę renkti priedą, kur konkrečiai vardyjami nusikaltėliai. Taigi aš manau, kad tai buvo padaryta praeitie anksčiau ir mes turime tai apginti, nes praeis daug metų, kol saugumo taryba vėl pasieks konsensuso dėl, dėl galimybės įvardinti nusikaltelius ir tai, kaip buvo pavyzdžiui su, su Sirija, kas bus su Sirija po trejų ar ketverių metų. Taigi, mano biuras puikiai supranta, kaip svarbu yra apginti tą turimą mechanizmą ir laimėjimą nereikia jo ginti labai energingai, energingai nes generalinis sekretorius irgi gina mūsų ataskaitas rengiamas ir tuos priedus, tuos sąrašus. Taigi aš iš karto pereisiu prie paskutinių pastabų ir tuomet bus galima pakalbėti apie nevalstybinių veikėjų dinamiką, kokį poveikį tai daro vaikams, nes aš manau, kad tai, apie tai turime konceptualiai pakalbėti, Prieš mėnesį maždaug aš pradėjau eiti šias pareigas, generalinis sekretorius praeitais metais buvo išrinktas, jis pradėjo darbą sausį ir aš net neįsivaizdavau, kodėl per pirmus keturis, penkis mėnesius šiais metais buvo pasleista daug gandų, buvo daug susirūpinimo, ne tik iš NB, NBO, bet ir valstybių narių, kai kurių saugumo tarybos narių dėl to, kad lyg tai buvo priimtas sprendimas užšaldyti tuos sąrašus. Ne, taip nėra. Taigi Aš kalbuosiu su nevyriausybinėmis organizacijomis ir, kaip sakiau, darbą pradėjau neseniai. Aš susitikau su keliomis iš tų organizacijų jau, Human Rights Watch ir Save the Children ir kitomis organizacijomis, kurios išreiškė susirūpinimą. Ir mes nuolatos palaikome dialogą. Man atrodo, kad problema yra ta, kad buvo esminių problemų praeitais metais jungtinėse tautose. Buvo didelis spaudimas iš vienos valstybės narės, kuri buvo įvardinta, įtraukta į tą sąrašą. Tas spaudimas buvo daromas generaliniam sekretoriui, tuo metiniam generaliniam sekretoriui ir buvo priimtas sprendimas tuo metu tą problemą palikti šiems metams. Ir man atrodo, kad į tai ir reaguoja žmonės. Žmonės bando mums priminti štai ko. Nedarykite to, kas buvo praeitais metais padaryta. Aš gal čia tokį vienintelį paaiškinimą čia turėčiau, bet norėčiau Jūs patikinti, kad niekas nesikeičia, negavome jokių nurodymų šiandieną įtraukti ar neįtraukti kažkokią tai šalį į vieną ar kitą sąrašą, į šių metų ataskaitos sąrašą. Ataskaitos dar neturime, ją rengėme, laukiame dar informacijos iš kai kurių valstybių narių. Uh, kurios arba buvo įvardintos anksčiau tame sąraše, arba gali būti įvardintos, jos turi teisę peržiūrėti projektus, išsakyti komentarus, taigi mes laukiame jų indėlio ir su visomis tomis šalimis bendraujame, atsakome jų klausimus, taigi šiais metais mes vėluojame pristatydami ataskaitą, tiesa, dviem mėnesiais jau vėluojame, tai yra susijęs su tuo, kad aš pradėjau labai vėlai eiti pareigas, pradėjau tik praeitą mėnesį ir susiję tai su tuo, kad mes vis dar gauname informaciją iš tų valstybių. Ir kai tik ataskaita jau bus paruošta, tuomet viskas eis įprasne tvarka ir bus priedas prie tos ataskaitos, be jokios abejonės. Generalinis sekretorius mūsų programos rekomendacijos dėka remiantis ataskaitą turės priimti sprendimą dėl tų sąrašų. Taigi, Aš manau, kad mes neturėtumėme užbėgti įvykiams už akių ir įsivaizduoti, koks bus galutinis ataskaitos sąrašas. Negalime užkirsti kelio tam, kas ir taip įvyks. Taigi aš tikrai esu įsitraukusi į tą darbą, susitinku su nevyriausybinėmis organizacijomis visuomet, kai nuvykstu į vieną ar kitą šalį, į Bruselį susitikau ir bandau paaiškinti jiems rūpimus klausimus. Taigi norėjau išdėstyti šią idėją ir kad viskas būtų aišku kartą ir visiems laikams. Dar norėčiau uh, pasidalinti vieną informaciją. Būtent jūs galbūt norite sužinoti, kaip aš ketinu šiek tiek keisti savo darbo specifiką, matyti tai jūs labai domina. Aš per dešimt dienų susipažinau su visais dokumentais, kurie buvo sukaupti per dvidešimt metų, susipažinau su visomis rezoliucijomis ir supratau, kad yra spragų mano biure pagal regionį, turimus regioninius įgaliojimus. Taigi aš dabar susigražinsiu pirminį, pirminius įgaliojimus, kiek bus įmanoma. Nes pradžioje mūsų buvo prašoma daryti tris dalykus. Pirmiausia, visuomenės informavimas, tą mes darėme kažkiek, žinote, kampanija Vaikai nėra kariškiai. Tai yra susiję, tai tik tai vienas pažydimas iš šešių. Aš norėčiau, kad ta kampanija būtų kur kas platesnė, kad būtų kalbama apie visus šešis esminius uh, pažeidimus, kad visuomenė būtų labiau informuojama apie tai, kad būtų įsigilinama į visas tas situacijas. Labai artimai dirbame su UNICEF ir kitais partneriais. Kitas dalykas, aš, mes turėjome įgaliojimus atlikti analizę ir vertinimus. Tai yra ta dalis, kuri yra susijusi su nevalstybiniais veikėjais. Toks buvo pirminis mūsų įgaliojimas - būtent analizuoti, vertinti, studijuoti kintančią konfliktų dinamiką ir kaip tai veikia vaikus. Ir tai buvo prieš 20 metų, tačiau mano biuras niekuomet neturėjo gebėjimų išteklių atlikti tą analizę. Taigi aš norėčiau sukurti tokį geriausios praktikos išmoktų pamokų padalinį, kuris įvertins tą 20 metų darbą ir pažiūrės, kur buvo pasiektas sėkmingų rezultatų, kodėl jie buvo pasiekti ir kaip tie pažeidimai prieš vaikus keičiasi, ar jie nesikeičia, kas vyksta su tarpvalstybiniais pažeidimais, kad būtų pamastyta apie tai, ką mes matome, kad būtų įsitikinta, kas veikia, kas ne. Ir turime daug įdomių atvejų. Pavyzdžiui, dirbame labai artimai su NATO Afganistane, labai artimai dirbame su valstybėmis narėmis, tomis, kurios mums skyrė vaikų apsaugos patarėjus. Afganistane ir taip pat mes standartinės veiklos procedūras esame sukūrę kartu su NATO dėl to, kaip reiktų elgtis ir ką galima padaryti, kad būtų galima minimaliai sumažinti arba netgi visiškai stabdyti kažkokią tai veiklą, neužsimti kažkokią tai veiklą, kuri gali uh, būti vertinama kaip pažeidimas, vaiko teisų pažeidimas. Taigi tai yra geriausios praktikos an analizė ir aš ypatingai esu susidomėjusi labai atidžiai stebiu, kaip G5 Sahelio regione priemė sprendimą siūsti misiją į Sahelio regioną ir aš žinau, kad jūs remiate tą misiją. Ir jeigu ji bus nusiusta, aš labai tikiuosi, kad kartu su jumis dirbdama aš galėsiu pabandyti būtent pasiūlyti, kad vaikų apsaugos patarėjas irgi pamakė veiktų vietoje būtent štabo vietoje dirbtų ir kad standartinės veiklos procedūros būtų galbūt remiantis tomis, kurios buvo parengtos kartu su NATO, būtų pritaikytos ir, Afganis, ir Sahelio regione. Dar vienas dalykas, kurį stebiu, yra procesas e, Kolumbijoje, vaikų demo, demobilizavimas duoda puikių rezultatų, tačiau kelia ir daug nerimo, nes matome naujų reiškinių. Tai yra dviejų kartų žmonės, kaip ir kovojančios šeimos. Jie yra demobilizuojami, bet jie neturi kur eiti, jie ne, ne, neturi reintegracijos galimybių, nes visuomet jie taip gyveno, 50 metų tą darė. Tai yra kelios kartos, taigi mes turime kur kas atidžiau pamastyti apie vaikų reabilitavimo procesą, paauglių reabilitavimo procesą, esant tokiams ypatingoms sąlygoms. Turime čia daugiau nuveikti, kalbant apie psichologinę socialinę paramą, prieš integruojant įgūdžius jiems sukurti, kad jie galėtų integruotis. Uh, tai iš esmės atitinka ir strateginio, strateginio vystimosi tikslus jungtinių tautų, kurie, kurie yra orientuoti į tą šalis. Daug ką reikia padaryti, bet Kolumbijos pavyzdžių baigsiu savo pasisakymą ir man atrodo tas pavyzdys Kolumbijoje paro, Kolumbijoje parodė, kad mano biuras kartu su jumis ir turint omenyje tą darbą, kai jūs atlikote Kolumbijoje, uh, padėjo, tarpininkavo, pagelbėjo tam taikos procesui ir mums pavyko pereiti prie taikos proceso formulės su tekstu, kaip, jeigu taikos procesas sėkmingas, kaip tuo metu turi būti demobilizuojami vaikai. Mes norime tam tikrų standartų. Norime, kad jie būtų numatyti bet kokioje taikos proceso sutartyje, kad į tą problemą iš karto būtų atkreipiamas dėmesys, kas bus su tais vaikais nes tai yra pasitikėjimo kūrimo priemonė kaip po tokia. Ir daug ką galėčiau pasakyti, bet laiko, žinau, neturiu daug, tai aš mėliau išklausyčiau klausimų, galbūt ir tada papildyčiau papildomą informaciją. Dėkuoju. Gracija. Ačiū Jums. Ačiū už pateiktą informaciją. Dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Norėčiau suteikti žodį poniai Gal. Ji mūsų komitete domisi būtent vaikų konflikto zonose klausimu. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, už situacijos apžvalgą. Aš manau, kad svarbu palikti tą priedą, visi su to sutiktų. nes tai galėtų padėti pakeisti kai kurių vyriausybių požiūrį. Tačiau, kalbant apie vaikus, kurie iš tikrųjų yra aukos, ką aš norėčiau pabrėžti, jūs minėjote sudėtingą situaciją integruojant tuos vaikus po to. Ir mano klausimas su tuo susijęs. Ką galima padaryti, kad būtų galima pabrėžti labiau, kad netgi po to kai žmon, vaikai nebėra jau konflikte, konfliktas pasibaigęs. Matome, kad vaikai, žmonės, kurie turi problemų, yra traumuoti ir lieka traumuoti galbūt visą gyvenimą ir jos labai sunku integruoti į normalų bendruomenės gyvenimą. Taigi svarbu būtų čia kažką padaryti daugiau. Barbara. Barbara. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už Jūsų pareiškimą. Aš norėčiau grįžti prie to, ką Jūs sakėte apie valstybių sąrašą, valstybių, kurios turi labai neigiamą patirtį dėl didelių žmogaus teisų pažeidimų vaikų atžvilgių. Praėjusią savaitę parlamente patvirtiname rezoliuciją dėl Jemeno. Manau, praėjusiais metais rudenį buvo labai aišku, kad dėl Saudė Arabijos vadovaujamos koalicijos e, Jemene matėme, kaip bombarduojamos mokyklos, e, turgavėtės, ligoninės. Aš nesu diplomatė ir galiu tai pasakyti. Būtent Saudo Arabija, jei Saudo Arabija pavyko pasiekti, kad ji būtų išbraukta iš to sąrašo, nors jos patirtis buvo labai aiškiai. Dabar matome alkanų mirštančių vaikų nuotraukas e, dėl to, kad Saudo Arabija blokuoja uostus lėktuvus ir pagalba negali pasiekti vaikų. Ar gali būti, kad tas sąrašas nebus uh, užšaldytas ir prie jo bus pridėti, pridėtos tos valstybės, kurios tinka tam sąrašui? Ir mano antras klausimas susijęs su Kingos gal na, klausimu. Jūs sakėte, žvelgiant į Kolumbiją, atrodo, kad yra būtinybė, kad teik, teikti psichosocialinį gydimą vaikų. Dabar, ką girdime apie Mosulo išlaisvinimą iš Daesh, tai žinome, kiek baisių dalykų turėjo e, vaikai padaryti ar, ar, ar tiesiog matė. Galbūt galėtumėte pasakyti pasaulinių lygmenių, kiek reikia veiksmų, ar reikia tik tai padėti vaikams, ar mm, didinti apskritai ir psichologų parengimą, ir medicinos personalo parengimą, kad jie galėtų padėti. Ačiū, toliau Saraja. Ačiū, manau, kad svarbu pabrėžti, kad tai, apie ką kalbame, čia yra vaikystė. Tai yra jų gyvenimo pradžia. Ir ta patirtis tokiamis aplinkybėmis turi baisų poveikį. Taigi klausimas dėl integravimo, pagalbos teikimo, kad vaikai turėtų šansą užaukti. Aš įsivaizduoju, kad tai didina ir smurtinį požiūrį į juos. Ir kaip sakė Barbara, vėlgi humanitarnė pagalba. Bet kaip užkristi kelią tok, kelio tokiam, tokiai jaunuolių patirčiai. Taip pat norėčiau paklausti taip pat, kodėl vaikai svarbu, kai kalbame apie globalius konfliktus. Kas kalba vaikų vardu? kaip išgirsti tą vaikų balsą. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie saugumą. Kaip e, dirbdami su vaikų konfliktuose klausimų galime pakeisti saugumo darbo atvarkę. Ir ačiū už jūsų pasisakymą. Sėkmės jums jūsų nuojame darbe. Ačiū, ar dar yra norinčių pasisakyti. Jeigu ne, tada suteiksiu žodį Elenai Gondolin. Iš žmogaus teisų skyriaus išorės santykių tarnyboje. Good afternoon. I'm... Labadiena, aš esu Heran Gonor, esu, dirbu išorės veiksmų tarnybos žmogaus teisų skyriuje ir aš atsakinga už vaiko teisės. Labai ačiū Jums už gerą pasisakymą. Uh, Džiaugiuosi, kad galėsime Jūs pasveikinti rytoj iš ryto išorės veiksmų tarnyboje, kur Jūs pirmiausia susitiksite su, su ponu Stavros Lamronydis, ES specialiuoju galiotiniu žmogaus teisų klausimais ir valstybės narėmis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ES yra pasiryžusi padėti išnaikinti vaikų dalyvavimą konfliktuose ir mes taip pat rengėme konferenciją skirtą vaikų darbui, kuri vyks Argentinoje šių metų lapkričio mėnesį. ES taiko visuotinį požiūrį į vaikus konfliktuose, į visus konflikto etapus, skaitant prevenciją, krizo valdymą, konfliktų sprendimą, sutaikinimą. Taigi mes dėmesio skiriame visiems vaikams, nors kartais pamirštame kad konfliktuose būna ne tik berniukai, bet ir mergaitės, todėl reikia skirti dėmesio visiems. Kaip jūs minėjote, šešis didelius e, pažeidimus vaikų atžvilgių - žudimas, žalojimas, išpaliai prieš mokyklas, e, ligoninės, humanitarinės pagalbos užkirtimas ir grobimai. Mane domino ypač informacinė veikla, nes, kaip žinote, ES vykdo kampaniją Vaikai ne kariai ir norėčiau išgirsti turbūt rytoj apie tai iš jūsų, bet galbūt ir šiandien taip pat, kaip tokia informacinė kampanija galėtų vykti. Ir ES duomintų galimybė padėti jums rengiant šią kampaniją. Bene. Eh, prima di dare la parola. Prieš suteikiant e, žodį mūsų e, viešniai, norėčiau pateikti tokį pasiūlymą. Esu įsitikinęs, kad e, jūsų tolimesni veiksmai turės labai daug pasiekmių, ypač moralinė prasme. Todėl labai svarbu būtų ne tik kalbėti apie vaikus karinių konfliktų kontekste, bet taip pat kalbėti ir apie e, tai, kad reikia papildomų veiksmų tokiuose konfliktuojamose šalyse. Popiežius Pranciškus e, visai neseniai yra labai griežtais pasisakęs apie mafiją, apie korumpuotus asmenis, kad e, jie turėtų būti ekskomunikuoti. Aišku, tai nėra jungtinių tautų e, darbas ekskomunikuoti asmenis. Tačiau gal būtų galima rasti būdą, e, sakykime, įrašyti sąrašą visas šalis, kurios, sakykime, yra kaltinamos nusikaltimais vaikams ir tada prieš jas būtų galima imtis sankcijų. Nes e, labai svarbu, kad būtų problema ne tik viešinama, bet kad ir būtų imtasi veiksmų šiai problemai spręsti. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Ar jūs neketinate e, imtis panašių veiksmų aišku, nepamirštant e, ir parlamentų, įskaidant ir Europos parlamento darbą. Prašom, jums teikiamas žodis. Norėčiau pasilikti su jumis šią salę dvi dienas, nes tiek daug reikia aptarti. Pabandysiu kalbėti kuo tiksliau ir nenoriu pamiršti, kad atvykau paprašyti jūsų kai ko ypatingo ir prieš konkrečiai atsakydama jūsų klausimus noriu pasakyti jums tai, ką mano biuras e, ir aš aptarėme prieš atvykdami pas jūs, ką aš norėčiau paprašyti jūsų padaryti. Mes manome, kad siekti tvarios taikos vaikų apsauga turi būti prioritetas ES politikos dialogose ir visose demaršuose. Mums reikia, kad šis pakomitetis e, ragintų visus, su kuriais kalbasi, papildinti, papildinti papildomą protokolą dėl vaikų konfliktuose. Mums reikia, kad jūs padarytumėte kur kas daugiau tiesiogint palaikant santykius su valstybėmis narėmis, su kuriomis susitinkate visame pasaulyje, kad būtų paleisti vaikai iš sulaikymo ir kad e, palaikytumėt veiksmų planų įgyvendinimą. Mums reikia, kad e, vaikų apsaugos nuostatos visose taikos sustarimuose išliktų, kai jūs tokius sustarimus pasirašote. Taip pat turim, reikia labai atidžiai žiūrėti, kad kai dalyvaujate ES mokymo misijose, saugumo pajėgų kai kuriuose situacijose. Iš tikrųjų, reikia jas panaudoti, kad būtų užkirstas kelias e, vaikų teisų pažeidimams. Aš pasirengusiu jums e, visiems atsiųsti e, dokumentą su visais atvejais ir situacijomis su kuriamis dirbu, jų yra 20, mes turime artimiau dirbti ne tik bendradarbiavimo prasme, bet ir papildami vieni kitų darbą. Pavyzdžiui, jūs galbūt vyksite greitai į Filipinus, žinau, kad apie tai kalbate. Mes dirbame su Filipinais. Kodėl mums neapsikeitus informacija, kodėl mums neatsiuntus jums tos informacijos prieš jums ten vykstat? kodėl nepaprašus mums jūsų perduoti tam tikrus signalus. Arba jūs, kodėl to negalėtumėte mūsų paprašyti, ką nors padaryti, kai mes ten vykstame. Taigi, štai ką, apie ką kalbu, mes esame kartu už tai atsakingi. Aš e, tikiu e, e, bendradarbiavimu, bendra valdysena, nes mes visi turime atsakomybę visuomenės valdyme. Daugiau turime apie tai kalbėti ir turime daugiau keistis informaciją apie tai. Toks būtų mano prašymas. Mes, aišku, labai sunkiai išsitenkame su ištekliais. Na, jūs turbūt taip pat. Bet aš tikrai nerimauju, nes dabar man, turiu, man kyla pavojus prarasti daugumą postų taikos palaikymo misijose, pavyzdžiui, Centrinės Afrikos Respublikoje, kur turiu 17 vaikų apsaugos patarėjų, kurie dėl to, kaip visi mažina išteklius, restruktūrizuoja ir reformuoja e, darbą siekdami veiksmingumo. E, jos E, vėl pradėjo vadinti naujais žmogaus teisų postais, nepripažindami, nesuprasdami, kad tai kokia yra vaikų teisų patarėjų funkcija. Valstybės narės dar labiau nori sumažinti jungtinių tautų lėšas, ypač taikos palaikymo misijoms. Ir mano postai gali būti išbraukti iš biudžeto. Jie nėra nauji, jie yra seniai postai ir nėra skirti žmogaus teisėms, bet ir paramai apsaugant vaikus. Tiesiog vienu kirčiu vaikų apsaugos padarėjai gali dinkti. Taigi prašau taip pat jūsų būti budriems ir aš siūlau alternatyvas. Jeigu taip įvyktų ir vaikų teisų patarėjai taikos palaikymo misijose dinktų kaip postai, Ir aš žinau, kad ES e, dirba įvairiose e, situacijose, Somalijai, Centrinės Afrikos Respublikose. Aš prašyčiau jūsų ir aš už tai kovosiu nepasistengti, kad e, bent vienam dviems vaikų teisų patarėjams būtų mokama. Aš, man tikrai reikia, kad tikrai keltumėte vaikų apsaugos klausimą Manau, kad tai yra laiminti formulę ateičiai. Tų patarėjų tikrai reikia kiekvienoje operacijoje, kur, kur vyksta karinis konfliktas. Taigi toks e, prašymas jums. Dabar atsakysiu jūsų klausimus kaip tik begalėdama geriau. Mes e, visi diskutuojame apie tai, man atrodo, Jūs minėjote sistemiškumą, konfliktų prevenciją iki reintegracijos, vystimosi postkonfliktinių situacijų. Visą tai yra sistema. Ir turime daug subjektų šioje sistemoje, tačiau mums visiems nepavyksta sukurti ryšius, kurie padėtų greitai pereiti nuo vienos funkcijos prie kietos bendroje visumoje. Ir mes turime aptarinėti integravimą ir reintegravimą būtent tokiame kontekste. E, paradoksas yra tai, ką aš pasakysiu, atsakydama į pirmą klausimą, ką daugiau padaryti siekiant užtikrinti integraciją. Aišku, aš norėčiau dirbti konceptualų darbą ir renkti geriausios patirties e, apibendrinimą ir kartu su kitomis organizacijomis ir rengti formulės. Tačiau, kas vyksta vietoje? Centrinės Afrikos Respublikoje mums pavyko su mūsų partneriais dirbčiais ten, tai yra e, regioninis koordinatoriais UNICEF, e, taikos palaikymimo pajėgomis. Mums pavyko demobilizuoti 9500 vaikų. Tačiau turėjome pinigų tik tai reintegruoti pusę iš jų. Taigi 4,5 tūkstančio buvo reintegruoti, o kitiems neliko pinigų. Dėl to daugelis iš jų grįžo pasiūlyti savo paslaugas ginkluotams, grup, ginkluotams grupuotėms nes iš to jie pragyvena, iš to jie gauna maisto. Reintegruoti kiekvieną iš jų kainuoja 1600 dolerių. Ir pritruko pinigų 4500 vaikų tinkamai juos integruoti. O Centrinė Afrikos Respublika neturi jokios spaudos, niekas apie tai nekalba, niekam tai nerūpi. Mes turime nepamiršti dėmesio. Aš ketinu spalio mėnesį e, atvežti tuos e, pareigūnus, kurie dirba su, su vaikų apsauga ir kalbėti apie tai per renginį lapkričio mėnesį, kalbėti atvirai. Per tuomet, kai pateiksiu savo metinę ataskaitą saugumo tarybai. Reikia skleisti tą informaciją, reikia žinoti, kas vyksta ir kiek tai kainuoja ir kaip visą tai daroma. Konceptualiai mes turime iš tikrųjų susėsti ir iš tikrųjų imtis vieną kartą susipažinti su tuo, apie ką kalbame. Jūs minėjote smurtinį požiūrį, ko reikia kokios psichosocialinės paramos reikia pasaulinių lygmenių. Aš turėčiau būti diplomatė. Aš turiu diplomatės e, rangą, bet aš esu gana ties, tiesus žmogus ir noriu tiesiai su jumis kalbėti. Neturi, nes laiko neturime. gražiai kalbėti ir nes, nieko nespręsti. Aš pradėjau domėtis vaikų karių klausimų prieš 22 metus, kai gyvenau Pietų Afrikoje. Aš buvau ir esu nusiginklavimo ekspertė. Ir aš e, dirbau su smulkių ginklų kontrabanda ir dirbau su Afrika, kuriant konvencijas, siekiant stabdyti neteisėtą smulkių ginklų prekybą. Ir tuomet aš aptikau tuos e, vaikus konfliktuose, vaikus karius. Aš buvau savo biure Pietų Afrikoje, kuomet moteris Britė į pensiją išėjusi uh, oro linijų palidovė atėjo su manimi susitikti. Buvo netikėjusi, neturėjo vaikų ir nusprendė gyventi Pietų Afrikoje, panaudojame savo pensiją ir tuos pinigus naudojo tam, kad padėtų mergaitėms, kuri buvo, kurios buvo išgelbėtos iš e, Dievo pasipriešinimo armijos e, Ugandoje. Pirko joms siūlymo mašinas, kalbėjusi su jomis su bendruomenėmis, informavo jas, kurioms jau buvo apie 20 metų, bet jos vis dar buvo aukos, nes buvo atėjusios iš tos aplinkos, kuomet kai jos kaip vaikai buvo e, pagroptos, stigmatizuotos. Ta moteris virš 60 metų, e, turėdama savo pensiją, būtent darė tai ir jie atėjo su manimi susitikti ir pasakė, skaičiau apie jūs, jūs turite universitetinį išsilavinimą, net nebuvo baigusi vidurinės mokyklos, tai jūs turite universiteto diplomą, jūs esate legitimi. Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą, nes problema yra, bet niekas manęs nesklauso, nes aš esu tiesiog pensininkė buvusi stiordėse. Jis sako, darykite ką nors. Nesakiau, jūs darykite. Aš daviau jai kompiuterį, biurą, e, aš jai daviau pinigų, kad jie darytų savo tą tokį darbą, rašytų knygą, rašytų e, e, biuletenius, vyktų į Ugandą ir ji puikiai dirbo. Po to jis susirgo vėžiu, po trijų mėnesių jos nebeliko, bet Ji pamatė pirmąją ranką, spėjo pamatyti pirmąją savo knygą, pirmąjį biuletenį. Kiekvieną dieną aš lankiau ją ligonėje ir ji pačiupusi mano ranką sakė, Virginija, aš tau palieku savo vaikus, prižiūrėk mano vaikus. Ir Dievas mane atvedė prie šio darbo, nes 20 metų aš dirbau su nusiginklavimu, o dabar aš turiu galimybę kokia, ko, ką aš norėjau pasakyti. Tai yra piliečiai, žmonių solidarumas, jų suvok, individų suvokimas apie kolektyvinę atsakomybę, kurie yra vienintelis būdas e, išspręs ne tik vaikų kareivių ir smurto aukų reintegravimo problemą. Kiekvieną dieną yra uh, smurto aukų. Aš atvykau šiandien į oro uostą, ką aš pamačiau, pamačiau e, policininkus su automatais. Suprantate, apie ką kalbu. Mums reikia visuomenės, kuri e, suprastų, kuriai būtų, kuriai būtų solidarumo, kuri suprastų, ką reikia daryti. Aš žinau, kad aš kvaila, bet e, reikia daug dirbti su visuomenė, skleidžiant informaciją apie žmonių elgesį, civilizaciją ir visuomenę. Aš turiu vilčių, jūs sakėte, ką galima padaryti, kiek, ko reikia daryti. Aš pasakysiu, ką reikia daryti. Mums reikia taikyti regioninį požiūrį. Aš sukursiu. Aš pažadėjau ir aš tai padarysiu. Sukursiu regioninės KAK programas. Subregioninės programas. Aš noriu pakliūti į kiekvieną pa, e, konkretančios valstybės subregioną ir karinės šalis įtraukti, kad būtų pasirašytos bendros deklaracijos. Ir dėl bendros regionų atsakomybės dėl vaikų konfliktuose. Nes jiems reikia dviejų vaikų. Jie yra aukos. Dabar kalbam apie 18-24 metų e, vaikinus, Jeigu kalbėsime apie ISIS, Al-Shababo ir pasaulinio teroro klausimą, tai tai kelia didžiulį nerimą, nes tas terorizmas būtent e, veikia tokiu režimu, kad panaudoja tuos vaikus, tuos jaunuolius. Jie yra ir jie aukos, jas reikia laikyti aukomis. Ir mūsų visuomenė nori kuo greičiau sustabdyti šią problemą, išspręsti šią problemą. Tačiau kyla pavojus, kad Mes patys e, atitolstame nuo sulaikymų vaikų ir, ir tokių priemonių. Turime būti atsargos. Ko reikia vaikams, kad jie būtų reintegruoti? Kaip išnaikinti smurtą? Smurtą gali išnaikinti tik visuomenė. Ji turi nuimti tą stigmą. Mums turime dėkti teisinės paramos klausimų šalių viduje. Todėl Ir turime dirbti su regioniniu pagrindu, regioniniu pagrindu, kaip pavyzdžiui Europos Sąjunga yra regionas juk. Turime, turime tai daryti ir Afrikoje, ir Ekovas regione, Andeano bendruomenėje, bendrijoje, Pietų Amerikoje, Europos Sąjungoje reikia psichosocialinės paramos ir bendrijos paramos. Tačiau fundamentaliai tai reikia keisti požiūrį į tai, kokia yra problema. Tai nėra tiesiog vaikų krūva. Daugelis šalių, tos kuriuose aš dirbau, tai ten dauguma gyventojų yra iki 24 metų amžiaus. Reikia to nepamiršti. Kai kalbame apie konfliktus pasaulyje, tai 250 milijonų žmonių patiria konfliktų poveikį, kuriuose yra ir vaikų, kurie nuolat juda. Tai sunaikina ir švietimo galimybę. Todėl visą tai yra susiję, kas vyksta kitame aukšte čia, tai yra susiję su manimi, su mano darbu. Nemanau, kad mums reikia daugiau išteklių, mums reikia daugiau strateginio mąstymo ir bendro požiūrio bendrą problemą. Taigi aš turiu didelių vilčių, kad atsakymas yra, kad atsakymas yra regione, kad patys regionai turi imtis e, veiksmų. Ir baigdama porą žodžių apie prevenciją. Pirmasis dalykas, kuomet pradėjau dirbti, nuėjau pas generalinę sekretorių ir kalbėjomės valandą. Jis turi viziją, jis nori, kad pre, konfliktų prevencija būtų jungtinių tautų dėmesio centre ateinančius penkeris metus ir jį, jis paprašė mūsų visų į mūsų įgaliojimus įtraukti prevenciją. Aš taip ir padariau. Ir čia atsakymas į to sąrašo papildymą. Kaip aš įsivaizduoju, vaikų konfliktą e, klausimus sprendžia mūsų sąrašas turi būti naudingas ne tik mums, bet ir kitiems departamentams, nes tai yra tie patys konfliktai, apie kuriuos kalbame. Tai turi būti kažkas bendro, bendrai turi rūpėti. Bet priskirimas ir atskaitomybė yra viena, dar reikia ir prevencijos. Ką čia darysime? Aš pakeičiau ataskaitos struktūrą šiek tiek. Šį kartą tuos pačius duomenis, kuriuos visada įterpdavome dėl visų šešių pažeidimų ir 80 procentų minimų e, subjektų yra ginkluotos grupuotės, tai 20 procentų yra e, vyriausybės. Taigi daugiausia čia kalbame apie ginkluotas grupuotės. Ir kai kalbame apie tuos e, E, sąrašus, kalbame apie sąrašus pagal pažeidimus. Ir baisu yra tai, kad tie, kas rašyti į sąrašą, kas met padvigubina aukų skaičių. Jeigu žvelgsime ypač į teroristinės grupuotės, Al-Shabaab ir Boko Haram, pavyzdžiui, e, čia ypač pasižymė. Turime galvoti, ką čia daryti. Apie vyriausybės, na, labai svarbu sustiprinti bendradarbiavimą, kad įtrauktume prevenciją į mūsų ataskaitas. Lengva tai padaryti, reikia sustiprinti bendradarbiavimą su tomis valstybėmis, kurios, kuriams kyla pavojus įtraukti, būtų įtrauktoms į sąrašą, ar kurios yra įrašytos jau. Jūs minėjote Jemeną, išpolius Jemene ir tai, kad e, neįmanoma teikti humanitarinės pagalbos, ta situacija tęsis. Mano e, ataskaitos e, baigtinė data yra praėjusiu metu gruodžio mėno, tačiau kas tris mėnesius rengiamas ketvirtinė ataskaita o po to tai rezumuojama gruodžio mėnesį. Nesitikėkite pamatyti, kad, kad tai, kas vyksta šiemet, pasirodys šių metų ataskaitoje. Tai bus vėliau. Ar to pakanka? Ne, negalime būti ramus, kol visa tai vyksta. Tačiau sustiprintas e, bendravimas turėtų veikti. Ir metų ataskaitoje aš skirsiu skyrių kiekvienai situacijai E, kur bus atkreipiamas dėmesys į svarbiausią problemą, dėl ko būtų galima nedėlisant imtis veiksmų su ta, tuo subjektu, kuris e, e, kažkokį pažeidimą, už pažeidimą atsakingas. Ir tai galėtų padėti galbūt sustabdyti kažkokį pažeidimą. Ar tai išstrimtų kalties priskirimą? Ne. Jeigu nors vienas vaikas nukentėjo nuo kažkokio pažeidimo, kuris registruotas ataskaitoje, tai ir pasilieka ataskaitoje. Jeigu mm, tas atvejs nusipelna įtraukimo į sąrašą, tai jis bus trauktas. Tačiau yra situacijų, kurios vystosi nuolat, kurios turi e, uždegti raudonas lemputės. Dabar mes neturime galimybių tai padaryti. Tačiau aš į ataskaitą savo įterpsiu skyrių, kuris leis tai padaryti. Aš manau, kad tai galime padaryti kartu Ir aš lauksiu diskusijų su išorės veiksmų tarnyba. Tiesiog turime dirbti kartu. Ačiū. Grazie, grazie davvero per le cose che ha. Ačiū Jums už e, pateiktą informaciją. Ačiū už e, paraginimą bendradarbiauti kartu, sprendžiant e, šią sudėtingą problemą. Susitiksime, ne, susitiksime New York'e po, po kelių mėnesių. Ačiū Jums. so che domani io... vede sì, domani... Lambrinidis. Sì, sì, sì, eh, Stavros. Sì. Ehm,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 Bene, possiamo iniziare questo secondo. Teskime antrieji pasikeitimai nuomonėmis su ponu Idris Jadzairi. Jis yra jungtinių tautų specialusis pranešėjas dėl vienašališkų prievartos priemonių ir jų neigiamų poveikių žmogaus teisėms. Ačiū, kad atvykote. kalbant e, apie poną Idris Jezairį, jis buvo e, paskirtas e, specialiuoju jungtinių tautų pranešėjų per 28 žmogaus teisų tarybos sesiją. Kalba eina apie trečiasias šalis, kurioms yra taikomos sankcijos. sankcijos E, dėl žmogaus teisų pažeidimo. Ir kyla klausimas, ar tokios sankcijos pagerina ar pablogina situaciją. 14 e, metų rugsėjo 26 dieną žmogaus teisų taryba patvirtino rezoliuciją dėl žmogaus teisų ir vienašališkų prievartus e, priemonių. Šioje rezoliucijoje yra teigiama, kad tokios priemonės prieštarauja tartutiniai teisiai, tartutiniai humanitariniai teisiai, hartijai bei normoms bei principais kuriais vadovaujamasi bendraujant taip šalių. Be kita ko, ilgalaikėje perspektyvoje tokios priemonės gali kelti socialinių ir humanitarinių e, problemų šalyje, kurioje ta, kuria yra taikomos tokios e, sankcijos. Aš e, iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui, kad jūs pristatytumėte visą situaciją, o po to suteiksime žodį komiteto nariams. Prašome. Ačiū pirmininkė. Man labai didelė garbė e, kreiptis e, į e, parlamento komitetą. Aš pateiksiu tokią įžanginę kalbą. Esu specialusis pranešėjas, rengiantis pranešimą apie neigiamą poveikį žmogaus teisėms, kurie sukelia E, vienašališkos prievartos priemonės. Tai yra labai sudėtinga tema, ilgas e, pavadinimas, žinia, kad aš pradėjau darbą prieš, keliat, e, prieš kelis metus. Mes kalbame apie itin politiškai jautrų dalyką, tačiau aš susitelksiu į tai, kas yra svarbu. Visų pirma, E, reikia apsaugoti žmonės nuo neigiamų po, e, poveikio, kurį e, sukelia viena šalės prievartos priemonės, kurios yra taikomos tam tikros šalies vadovams arba lyderiams. Pagrindinės Pagrindinė mintis yra ta, kad piliečiai civiliai neturėtų mokėti už klaidas, uh, kurias yra padariusios jų vyriausybės. neaišku, kokia yra e, ši problema, kokie jos mastai. Kadangi nėra jokio centralizuoto registro, aš norėčiau pateikti pasiūlymą sukurti tokį registruotą, e, centralizuotą registrą jungtinių tautų lygmenių. Ten patektų visos priemonės, kurias taiko pavienės valstybės, valstybių grupės, kitų valstybių atžvilgių. Taigi yra susidariusi tokia ne visai aiški situacija. E, pagal mano paskaičiavimus reikėtų manyti, kad e, vienas trešdalis e, žmonių pasaulyje gyvena šalyse, kurioms yra taikomos ar taip vadinamos vienašalės prievartos priemonės, kaip jas pavadintų jungtinės tautos, kaip pavadintų ES ap, e, autonomiškos ribojančios priemonės. Bet tai yra tas pats dalykas. Taigi tai nėra marginalinė problema, tai yra esminė problema. Nuomonės skiriasi, požiūriai skiriasi, tačiau dauguma e, jungtinių tautų e, šalių taiko tokias e, sankcijas prieš kitas e, šalis. Dauguma sako, kad e, vienintelės teisėtos sankcijos yra tos, kurias pritaiko saugumo tarnyba, taryba pagal hartiją. Šalių mažuma sako, kad taip turėtų būti daroma. Tačiau, kadangi yra suteikta uh, E, saugumo taryboje veto teisę, kartais mes esame e, priversti taikyti savas autonomiškas ribojimo priemonės. Ir tokią poziciją vadovaujasi e, konkrečiai ES šalis. Taigi be saugumo tarybos sankcijų, kurios yra puikiai žinomos, taip pat egzistuoja ir įvairios kitos taip vadinamos autonomiškos, vienašališkos prievartos priemonės, kurias e, taiko įvairios šalės. E, Vadovaudomasis skirtingais kriterijais. E, priemonės gali būti taikomos dėl saugumo priežasčių ir tai galima suprasti. Jeigu kyla tiesioginė saugumo grėsmė, yra stengiamasi gimtis įvairiausiomis priemonėmis, skaitant ir šiomis. Taip pat gali kilti problemų ir su žmogaus teisėmis. Vis dėlto, kalbant apie žmogaus teisės, tai nei viena šalis netgi Europos Sąjunga e, nėra linkusios taikyti tokių e, priemonių, kai yra konkrečiai pažydinėjama žmogaus teisės, įskyrus e, Kongo atveju. Ten ES yra ėmusis, yra pritaikiusi konkrečias sankcijas konkretiems asmenims. Taigi, jeigu mes E, išanalizuosime atskirius atvejus, yra priežasčių, kai tokios vienašalės sankcijos yra taikomus. Tačiau jeigu pažvelgsime globalių mastų, gali kilti klausimas dėl tokių priemonių poveikio. Todėl atsiranda susipriešinimas tarp dviejų stovyklų. Vieni sako, kad visos sankcijos turėtų būti tvirtinamos e, saugumo taryboje. Toliau yra kita e, stovykla ir sako, kad turi būti išimčių Viena stovykla yra didesnė. E, ji ją palaiko didžioji Junktinių tautų saugumo tarybos e, šalių dalis. O mes stengiamės bendrauti su, veis, e, su visais. Negi jeigu mes kalbam apie žmogaus teisės, Sankcijų taikymas neturi e, privesti prie tokios situacijos, kad e, e, žmon, žmonėms dėl tokių sankcijų galimybė pasinaudoti žmogaus teisėmis tampa dar mažesnė. Pereitais metais aš dalyvavau darbo grupėje, kuri ir e, bandė e, spręsti JAV e, pritaikytų sankcijų Sudanui atveju mes pasistengėme, kad tokių sankcijų būtų atsisakyta. Jos buvo pritaikytos prieš 20 metų. Pateikėme labai konkrečius įrodymus e, amerikiečiams, kad e, kalbant apie žmogaus teisės, e, dėl jų pažeidimo buvo vykdyta Sudano blokada, bet dėl to žmonė, nekalti žmonės buvo žudomi. Ir šių žudinių mastas buvo didelis. Taigi mes pareiškime, kad e, jūs negalite kovoti su žmogaus teisų pažeidimais, e, privesdami prie tokios situacijos, kai tų žmogaus teisų pažeidimų yra vis e, dar daugiau. Taigi tiesiog reikalingas toks globalius požiūris. O dėl ES, tai aš turiu atkreipti dėmesį iš tai kokį faktą. Nors e, tvyro toks e, nepasitenkinimas tomis e, autonominėmis ribojimo priemonėmis, jos nepatenka į jungtinių tautų hartiją. Tačiau mes pripažįstame tai, kad bent ES turi tam tikras procedūras, e, kurių metu būtų peržiūrėtas šių sankcijų poveikis. Tai yra daroma kas šešis mėnesius ar metus. Dėl šios peržiūros galima peržiūrėti sankcijas priklausantis nuo to, kaip keičiasi situacija. Kaip jau buvo paminėta, kai kuriais atvejais sankcijos buvo taikomos 50 metų ir jos nebuvo, sakykime, peržiūrėtos, nepaisant to, kad e, realybė Kuboje pasikeitė. Ta pati galima pasakyti ir apie realybę e, Sudane per pastaruosius 20 metų. Taigi reikia pripažinti tai, kad bent jau ES turi tam tikrą sistemą, kad būtų reguliariai peržiūrėtos ir pritaikytos sankcijos ir tai, kad jūs turite procedūrą e, žmonėms, kurie, pavyzdžiui, buvo neteisingai kuriems buvo neteisingai pritaikytos sankcijos, jiems yra suteikta apeliacijos e, galimybė. Nors sprendimas e, anuliuoti tarybos priimtus sprendimus Procesas nėra lengvas. Tačiau bet kuriuo atveju, kalbant apie ES veiksmus, yra priemonių, e, sakykime, e, galimybių, kaip tuos sprendimus sušvelninti. Tuo tarpu kitos šalis tokių mechanizmų neturi. Europos Sąjunga taip pat yra patvirtinusi savo poziciją dėl E, vietos teisės e, ir dėl sankcijų taikymo ekstrateritorialumo principo. ES e, yra teikusi ir pasakiusi, kad nesutinka su tuo, kad kitos šalis galėtų e, savo vietos teisę e, taikyti pagal ekstrateritoriškumo principą, nors pati ES taip elgėsi. Taigi, na, kaip ir reikia daug ką pripažinti, e, tačiau taip pat reikia įsakyti ir kritikos vis daugiau yra suvokiama tai, kad sankcijos neturėtų būti taikomos tik, kai kyla tiesioginė saugos grėsmė ar kai yra pažydžiamos žmogaus teisės. Sankcijos neturėtų būti taikomos ekonominiai naudai gauti iš silpnesnės šalies. šalies. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Barbara Rokpiller, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš nesu teisininkė, tad nežinau, ar aš teisingai viską supratau. Vis dėlto jūs kaip sėkmės istoriją pristatėte tai, kad e, sugebėjote panaikinti jungtinių tautų sankcijas Sudano atžvilgiu. Uh, Aš esu žmogaus teisų gynėja ir manau, kad būtų gerai, jeigu e, palaipsniui būtų naikinamos e, Sudanui arba Mienmariui taikomos e, sankcijos, kur, pavyzdžiui, yra padaryta pažanga žmogaus teisų atžvilgių. Tačiau tos sankcijos neturėtų būti panaikintos vienu metu, tam, kad būtų daromas spaudimas, spaudimas vyriausybėms atitinkamų šalių, kad geriau būtų apsaugotus žmogaus teisės. Gal galėtumėt apie tai pakalbėti, pagalvoti. Sudanui, kaip ir sankcijos, nebėra taikomos, tačiau Sudano valdžia nepakankamai pagerino savo šalies reputaciją, galvojant apie žmogaus teisės. Taigi, e, Sankcijų klausimas galėtų būti naudojamas kaip koziris e, žmogaus teisų kontekste. Toliau yra parengtos jungtinių tautų gairės dėl ribojančių priemonių. Klausimas jums, gal e, yra ir kas nors iš išorės santykių tarnybos. Tarp šių gairių yra rašoma, kad e, jungtinėse tautos ir valstybės narės turėtų sistemiškai e, pranešti apie e, taikomas sankcijas ir turi komunikuoti su šalimi bei e, to šalies gyventojais, kur, kurios atžvilgių sankcijos yra taikomos. Taigi aš norėčiau daugiau sužinoti apie tai ir kaip mes, pavyzdžiui, ką galėtume padaryti čia kaip parlamento nariai. Sentirei adesso David Gija. Norėčiau suteikti žodį Davidui Gija iš e, išorės santykių tarnybos. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai malonu mums, buvo labai malonu šiandieną susitikti su specialiuoju galiotiniu, labai svarbu vesti regu, reguliarų dialogą ir keistis nuomonėmis šia politikos, šiais politikos klausimais. Aš norėčiau tik tai pakartoti, kokia yra ES pozicija dėl autonominių sankcijų ir sankcijų apskritai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sankcijų pritaikymas yra mūsų laikomas ne kaip pirma pasirenkama priemonė, bet tai yra priemonė, kuri pasirenkama pagal nuoseklų požiūrį sprendžiant labai rūpimus klausimus. Pirmiausiai, jeigu kelia grėsmė ES saugumui, pavyzdžiui, kova su platinimu, jeigu rimti žmogaus teisų pažeidimai arba tarptinės teisės pažeidimai. Ir aišku, mes kiekvienu atveju esame pirmiausiai linkę viską daryti per jungtinės tautas, nes jungtinės tautos turi didžiulę įtaką ir yra visų valstybių narių įsipareigojimai, kai autonominės priemonės yra siauresnės. Mes nemanome, kad autonominės priemonės, ribončios priemonės, kurių imasi ES, yra tarptautinės teisės pažeidimas ar žmogaus teisų pažeidimas. ES kartu su jungtinėmis tautomis sukūrė ir pritaikė tikslinių sankcijų pro procesą, pasimokius iš pirmojo Irako karo ir jungtinių tautų sankcijos numato iš, išimtis ir išlygas humanitarniais tikslais. Tai primena arba yra dosnesni nei jungtinių tautų sankcijų režimai susiję su galimybė daryti išlygą maisto tiekimui, humanitarniai pagalbai, vaistų tiekimui. Bet aišku, kiekvienu atveju mes turime peržiūrėti situaciją ir pasirūpinti, kad mūsų, mūsų sankcijos duotų tų tikslų, kurių pagrindu jos buvo numatytos ir kad neturėtų pašalinių poveikių ir kaip specialus įsigaliotinis minėjo, vienas būdų tą padaryti, tai yra uh, reguliariai peržiūrėti autonomiškas ES sankcijas. Ta sudaro dvi dalys. Viena vertus yra įvertinamos pavienės, pavienės paskirtys ir taip pat įvertinami ties, kuriems taikomos sankcijos. Ir kitas, kita dalis yra įvertinti, kokį poveikį tas režimas daro vietoje, įskaitant ir šalutinius poveikius. Norėčiau paminėti vieną praeitų metų pavyzdį, kai sankcijos buvo taikomos Sirijai. Mums tapo aišku, bendraujant su humanitarnėmis organizacijams, kad yra sudėtinga įsigyti kūrą Sirijoje, nepažeidžiant sankcijų kurios taikomos valdžios institucijoms. Dėl to taryba susitiko, pasikalbėjo ir pakeitė teisės aktus, kad būtų galima humanitarnėms organizacijoms įsigyti kūro iš valdžios institucijų labai esant konkrečioms aplinkybėms. Kalbant apie tą klausimą, kuris ką tik buvo iškeltas, aišku, labai svarbu aiškiai bendrauti ir kalbėti apie sankcijų politiką, kadangi sankcijų tikslas yra keisti politiką, sankcionuojamo šalies politiką. Ir mes tą darome taip, kaip paprastai bendravome apie užsienio politikos klausimus su partneriais, dialogų būdu, su pilietinė visuomenė, su valdžios institucijomis ir taip pat per tarptautinės institucijas. Ačiū. Barbara. Dar kartą norėčiau pasisakyti, nes kolega man kai ką priminė. Europos parlamente vyksta diskusijos apie tai, ar nereiktų reikalauti to Magnitskio sąrašo, taip vadinamo, tikiuosi, kad tas terminas jums yra žinomas, tai irgi tam tikros sankcijos. Ir gan dažnai kolegos imas iniciatyvų to reikalaudami ir mes taip pat prašėme laikytis JAV pavyzdžio. Pa Kaip Jūs vertinate tokią politiką dėl taip vadinamojo Magnitskio sąrašo ir taip pat ar yra pažangiųjų sankcijų, nes mes dažnai kalbame apie pažangiasias sankcijas taikomas pavieniams asmenims užšaldomi, kadangi užšaldomas, kuomet yra tos mens turtas. Ar turite pavyzdžių, kuomet tokios sankcijos davė rezultatų? Dėkuoju. Oddio, io adesso nel seguire l'esempio statunitense andrei con molta causa. Jūs pateikėte Amerikos pavyzdį, bet aš elgčiausi atsargiai. Birželio 16 dieną e, Trumpas praktiškai įvedė sankcijas Kubos atžvilgiu. Taigi atsiranda tam tikrų kontroversijų. Ponas e, Jezairi, turiu pasakyti, kad pasiekti balansą sudėtinga, nes e, iš vienos pusės e, yra noras taikyti sankcijas visiems, kurie vienaip ar kitaip pamina tarptautinę teisę. Tačiau iš kitos pusės, kai yra pritaikomos toms sankcijos, jos dažnai paliečia pilietinę visuomenę ir kelia problemų susijusių su individų e, žmogaus teisėmis. Taigi reikalinga rasti pusiausvyrą. Ir tokiu atveju reikia vertinti atskiras šalis, e, atskiras realybės. Taigi, jūs esate jungtinių tautų specialusis pranešėjas. Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manytumėte. Prašome. Uh, Ačiū už tas pastabas. Aš iš eilės jas sureaguosiu. JAV sankcijos Sudano atžvilgių buvo ilgų dėrybų objektas. nebandant teikti, kad vieni yra geriečiai, o kiti yra blogiečiai. Tiesiog tai buvo bandymas įsitraukti į dialogą su mano kolegus, kolega specialiuoju galiotiniu, kuris atsakingas žmogus teisų politiką Sudane, tai mes tuo met dirbome kartu su juo ir kartu su Sudano valdžios institucijomis bandėme parengti tam tikras priemonės, kurios labiausiai neramino <clears throat> JAV. Ir mes kalbėjomės su JAV apie pasiektą pažangą Sudane ir taip pat buvo tiesioginiai kontaktai užmėgsti, kuriuos mes paraginome tarp dviejų šalių Sudano užsienio reikalų ministras nuvyko į Vašingtoną tuo atveju. Taigi tai buvo ilgas, gerai apmastytas procesas, kuris vyko diplomatinėmis priemonėmis ir niekas nekalbėjo apie tai tuo metu. Ir jeigu tas procesas vis dar vyktų, aš net neminėčiau to dalyko jums, bet kadangi procesas jau yra užbaigtas, pasakysiu, kad rezultatas nėra tobulas ir tikrai, kaip jūs ir sakėte, ir mano kolega, nepriklausomas Dano ekspertas pasakė, kad e, jam vis dar šis tas kelia nerima, tačiau buvo reikalinga skubiai imtis tam tikrų priemonių ir gelbėti gyvybės. Ir tai reiškia, kad reikia skubiai imtis veiksmų. Ir aš esu įsitikinęs, kad jų, jeigu jūs būtumėte žinoję apie tas kančias, kančias, kurias patyrė pažeidžiamiausi žmonės Sudane. Tikrai būtumėte supratę, kaip ir aš tą supratau ten apsilankęs, kad tas buvo būtina ir kad elitas tikrai pasipelnė iš tos juodosios rinkos plėtros, kuomet buvo tokia blokada vykdoma visuomet, jie pasinaudoja, kai kurie žmonės ir iš to pasi, pasipelno. Uh, ministrai, pareigūnai patys, jiems viskas buvo gerai, jokių problemų jiems dėl to nekilo, bet aš mačiau, kaip žmonės stovėjo, stovėjo eilėse, laukė savo eilės, kad būtų gydomi nuo vėžio ir matėme, koks yra tas laukimo sąrašas, toks ilgas, tos tie mechanizmai, kurie, tie aparatai, kurie radiaciją radiacija gydomas, kur, kur skleidžiama radiacija gydomas vėžys, 6-7 iš tų aparatų buvo sulūžę, reikėjo laukti kelias paras, tarkim, kol, e, kol vienas kitas aparatas atvesinamas buvo, nes jie dirbdavo non-stopų. Taigi Sudanas taip pat insuliną importavo iš Danijos. Danijos įmonė praktiškai laiko uh, monopoliją insulino gamybos srityje ir taip atsitiko, kad Amerikos bendrovė perpirko tos įmonės kapitalą, daniškos įmonės kapitalą ir staiga per naktį Sudanas jau negalėjo gauti iš vis jokio insulino, kad galėtų gydyti die, diabetikus. Ir tada Sudanas faktiškai tapo vienintelė šalimi pasaulyje, kur žmonės mirždavo nuo, mir, mirdavo nuo diabeto. Taigi buvo reikalingas skubiai imtis veiksmų ir man atrodo, kad galiausiai buvo suprasta Vašingtone, kad tokių priemonių palaikymo kaštai žmogaus teisų prasme ir Sudano vyriausybės reakcijos prasme buvo didesni nei nauda, kurią tariamai davė tokių sankcijų palaikymas. Taigi, man atrodo, kad buvo galiausiai pasiekta pažangos, galbūt tikrai situacija dar nėra tobula, tačiau aš džiaugiuosi, kad e, pernamo laikotarpio komanda po ankstesnio prezidento kadencijos pabrėžė, kad e, <clears throat> rezultatas yra tenkinantis ir kad jie neketina uh, imtis vėl tų sankcijų. Aišku, niekada nežinai, bet dabar tarsi teigiama, kad nėra ketinimų atkurti tas sankcijas. Dėl gairių aš nesu kompetentingas. Aš džiaugiuosi, kad ES tas gairias turi, nes bent jau tokiu būdu yra ribojamos sankcijos tais atvejais, kai yra įmanomos alternatyvos. Ir prieš mane kalbėjęs kalbėtojas sakė, kad niekas negalvoja, kad tos sankcijos yra geras dalykas. Sankcijos yra labai bukas, buka priemonė. Nėra čia chirurginio tikslumo, kaip yra naudojamos tokios sankcijos. Uh, ir visuomet tos sankcijos atneša pašalinių padarinių ir tie, kurie nukenčia labiausiai, yra dažniausiai pažeidžiamiausi. Tie būtent, kuriuos mes norime padėti pirmiausia, numatydami tas sankcijas. Taigi, galbūt, kaip aš ir sakiau, tos gairės, daug idėjų tose gairėse galėtų būti perimamos į Junktinių tautų elgesio kodeksą. Uh, kad būtų galima bent jau kažkiek sušvelninti tas nepageidaujamas, nepageidaujamų sankcijų padarinius. Tiesa, kad tikslinės sankcijos yra, aišku, patobulėjimas lyginant su bendromis sankcijomis, ypač jeigu yra numatytos humanitarnės išlygos, kaip kalbėjo ir išorės veiksmų tarnybos atstovas. Tačiau man neramu dėl štai ko, kai yra taikomos individualios sankcijos asmeniui, tuomet yra numatoma nuostata, pagal kurią to šalies administracija tuomet gali kreiptis į vietos administraciją dėl atitinkamo sprendimo ir ta administracija galiausiai pritaikys jam humanitarnę išlygą. Taigi man neramu dėl štai ko. Dabar jeigu yra humanitarinė nepaprastoji padėtis, tuomet tada tos priemonės gali būti pritaikomos kelis kartus. Ir aš dar norėčiau pridurti, kad humanitarnės išimtis galbūt galėtų būti įtraukiamos į tokiu būdu, kad jos būtų pritaikomos tuo metu, kai įsigalioja pati sankcija, kad nebūtų nereikalingų kančių ir tokių atvejų, kai reikia tuo met pritaikyti tuos išteklius nedelsiant, ne, ne, kad nereiktų laukti uh, tris ar šešis mėnesius, kol vietos administracija priims reikiamą sprendimą. Teisinės valstybės principų klausimas, pavienių dvidalių priemonių klausimas. Man atrodo, kad ES ieško būdų, kaip būtų galima teisinės valstybės principus suderinti su tais pavieniais atvejais. Tačiau nėra lengva tą padaryti, nes teisinės valstybės principai reiškia, kad nenubaudi kažko, kol nepadarytas nusikaltimas. O čia tarsi reikia imtis apsaugos tokių priemonių, blokuojant asmenų sąskaitas dėl to, kad tu įtari, kad tie asmenys galbūt norės ar bus linkę imti smurto ar padaryti nusikaltimus. Tai Tam tikrais atvejais, kai smurtas grėsia, viskas labai paprasta, tą tiesiog padarai. Bet kuomet pradedi taikyti tą išlygą, ji gali būti išplečiama ir kyla klausimas, kiek ją išplėsti galima. Dėl to neramu, nes galiausiai jie gali būti pasinaudota. pažeidžiant teisinės valstybės principus ir paremiant autoritarinius sprendimus. Kitos šalys, kitose regionuose galbūt norės pasinaudoti tokiu precedentu ir padaryti tą pačios, bet tą padarys tokiu būdu, kai nebus laikomasi tų pačių argumentų, kai buvo laikomasi tuo atveju, kurį jūs minėjote. Magnitskis sąrašas, Magnitskis sąrašas mano kompetencija nėra kalbėti apie teisinius už ir prieš, taikant individualiasias sankcijas. Aš, mano kompetencija yra pasakyti, ar yra būdų, kaip būtų galima sušvelninti sankcijų pašalinius padarinius ir poveikį žmogaus teisėms. Aš bandau būtent laikyti savo įgaliojimų, jų neviršyti, nes tie įgaliojimai ir taip jau gan yra dideli. Ar yra pažangių sankcijų? Nemanau. Atvirai kalbant, yra sankcijų, kurios labiau žalingos nei kitos, turint omeny poveikį žmogaus teisėms. Tačiau kartais, kai reikia rinktis tarp dviejų blogių, tas mažesnis blogis yra geriau nei didesnis blogis. Ir man atrodo, kad tam tikrą prasme tai, ką pasakė uh, Europos par... išorės veiksmų tarnybos atstovas yra <clears throat> tai, kad ne, ne su kokiu tai didžiuliu džiaugsmu žmonės imasi sankcijų. <clears throat> Tie, kurie turi teisinį išsilavinimą, tikriausiai žinos <clears throat> apie straipsnius straipsnių projektus dėl valstybės teisinių, teisinės atsakomybės. Tai yra dokumentas, kuris buvo priimtas Generalinės asamblėjos, kuriame sakoma, kuriame apibrėžima konkrečiai, kokiu atveju gali būti kontrapriemonės taikomos. Ir kalbama apie ribojančias priemonės, sakoma, kad yra kontrapriemonės tam tikrą prasme. Ir aš tiems, kurie susipažinę su tuo dokumentu, norėčiau pasakyti, štai ką. Mes turėtumėme bent jau kaip tikslo siekti galimybę, riboti galimybę naudotis vienašališkas privar, priverstinės priemonės, kad jos būtų naudojamos tik tais atvejais, kai jos yra įvardyjamos kaip kontrapriemonės, kaip jos yra numatytos valstybių atsakomybės straipsnių projekte. Būtent toks būtų tikslas, kad jos būtų ribojamos tik dvišaliams santykiams, tačiau e, būtų galima kalbėti ir apie ES bendrą grupinę poziciją ateityje, tuo met, kai labai tikiuosi ateis tokie geresni laikai, kai nereiks griebtis sankcijų taip, kaip dabar tas yra daroma. Ačiū. Ringrazio lei. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad atvykote už pasisakymą, pateiktą informaciją. Šios diskusijos nesibaigia čia, jos tęsis, kadangi klausimas yra komplikuotas, turi būti sprendžiamas ir spręsti jį reikia, bu, reikia uh, atsargiai, tačiau ryštingai. Nes e, kalbant apie mūsų darbą, e, mes turime skatinti, o neriboti žmogaus teisės. Ačiū Jums dar kartą. Padarysime poros minučių pertrauką ir e, toliau tęsime diskusijas. Ačiū. Barbara.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

Kolegos, tęsime kitas klausimas, keitimasis nuomonės, nuomonėmis su žmogaus teisų ir demokratijos tinklu dėl ES žmogaus teisų veiksmų plano vidutinio laiko darbo peržiūrė. Mūsų pirinkas Pansė rytoj grįž, na, o su mumis yra šis klausimas. Mes pradėjome antros kartos veiksmų planą 15 metais ir daroma apžvalga, peržiūra. Jį vykdoma remiantis išorės veiksmų tarnybos darbo dokumentu, vyksta konsultacijos su valstybėmis narėmis ir pilietinė visuomenė. Šiandien turime ekspertų, eksperčių iš pilietinės visuomenės organizacijos, kurios padeda išorės veiksmų tarnybai E, ir patikė kritiškų rekomendacijų dėl darbo dokumento. Man atrodo, kad jūs kvietė ir išorės veiksmų tarnybą konsultacijoms. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad jūs dirbate Briuselėje, tačiau jūs esate tinklo, pasaulinio tinklo dalis. Taigi yra įvairių NVO, didelių, mažų, dirbančių bendrais ir konkrečiais klausimais. Todėl mums įdomu išklausyti ir jūsų pakomitetėje. Na ir mūsų pakomitetis taip pat turės aptarti šią vidutinio laikotarpio peržiūrą. Taigi pristatysiu ponę Kersti Makot iš atviros visuomenės Europos politikos instituto ir jūs esate e, žmogaus teisų gynėjų tinklo trejato ir Katrin Dardarian, Amnesty International, Europos biuras. Man atrodo, buvo sutarta pradėti nuo jūsų, ponė Makot, jums 80 minučių. Labai ačiū. Kaip minėjote, aš kalbu žmogaus teisų ir demokratijos tinklo vardu. Tai yra tinklas, kurį sudaro virš 50 organizacijų, daugelis jų yra Bruselėje įsisteigusios, bet taip pat turi biurų ir partnerių organizacijų visame pasaulyje. Mes norėtume padėkoti Jums už kvietimą. Mums svarbu dalyvauti tokiuose diskusijose kaip ši. Pirmiausia, tam, kad galėtume esminių lygmenių e, kalbėti apie svarbius žmogaus teisų klausimus. Na, o antra, tokie susitikimai pasiunčia aišku signalą, rodo pavyzdį, kokį vaidmenį turi nepriklausoma pilietinė visuomenė ir kaip dirbti su oficialiomis institucijomis. Tai yra svarbu tokiu metu, kai daugėja grėsmių e, pilietiniai visuomeniai ir visame pasaulyje. Ir noriu pabrėžti šį dalyką. Organizacija Civikus, kuri stebi pilietinės visuomenės erdvę, padarė išvadą, kad tik 3 procentų pasaulio gyventojų gyvena šalise, kurios yra visiškai atviros. Ir rimtų grėsmų kyla daugiau, daugiau kaip šimte šalių. Na, o dabar matome, kad yra nerima keliančių ženklų ir anksčiau atvirose šalise, įskaitant ES šalis, yra nerima keliančių e, ženklų ir Europos parlamente. Taigi vėl e, būtent dėl to mes džiaugiamės šią diskusiją ir šį sustikimą tokį darbą vertiname labai kaip labai svarbu. ES veiksmų planas yra labai svarbi priemonė, ji sudaro aišku visapusišką pagrindą ir tai yra geras išeities taškas visiems dirbantiems žmogaus teisų klausimais institucijoms, valstybės narėms, pilietiniai visuomeniai, Europos parlamentui ir kitiems. Veiksmų plano įžanga pa, pažymi, kokioje sudėtingoje aplinkoje dirbame, daug yra žmogaus teisų pažeidimų, kurie reikalauja ryštingesnių ES veiksmų mažėjant erdvėje pilietiniai visuomeniai yra vienas iš e, tokių nerima keliančių daiktų. Todėl planai kurti stiprias partnerystės su institucijomis ir žmogaus teisų mechanizmais, kad ši ambicija būtų realizuota, turi būti ir reguliarus keitimas nuomonėmis dėl veiksmų plano įgyvendinimo. Ir taip pat reikia nustatyti, kur gali būti naudingų partnerysčių bendram įgyvendinimui. Kaip buvo minėta, šiuo metu vyksta vidurio laikotarpio peržiūra, kaip pilietinė visuomenė mes nerimaujame, kad neturime pakankamai informacijos apie gyvendinimo būseną. Kai įmamas įvenrų veiksmų, kažkurio atveju arba apie tai sužinome, arba kaip pilietinės visuomenės organizacijos pačios dirba kažkurio klausimu sunku tokią stebėseną e, užsiimti visų veiksmų atžvilgių. Norėčiau pakalbėti apie dvi sritis. Pirmiausia, visie, pilietinė erdvė, tai yra dešimtas veiksmas plane, kuris skirtas kalbėti apie grėsmės pilietiniai visuomeniai. Mes džiaugiamės, kad e, veiksmų plane yra visas skyrius skirtas tokiems pasauliniams iššūkiams. Tačiau viena iš problemų šioje skyriuje yra, kad Šie veiksmai yra labai atviri, nėra jokio grafiko, jie apibūdinti labai plačiai, be jokių aiškiai e, kriterijų. Tai labai sunku įvertinti, kokiu veiksmu buvo imtas, koks yra gyvendinimo e, statusas. Mes suprantame, kad pilietinė erdvė įtraukta į, kurių, į daugelio šalių strateginius dokumentus, tačiau mes tų dokumentų gauti negalime. Iš turimos informacijos turbūt nedaugelio e, šalių strategijose tai yra, kaip, kaip kad nusipelno situacija vietoje. Todėl šis rytį reikia sekti. Viena iš mūsų priemonių, kurias turime, tai yra vieši pasisakymai. Juos galime gauti 17 metais Mūsų tinklas stebėjo visus pareiškimus, kuriuos yra padariusi išorės veiksmų tarnyba ir delegacijos, kurie kažkaip susijęs su plėtinė erdvė. Ir mes e, sukūrėme kriterijus, panaudodami ankstesnės gairias parengtas anksčiau. Ir nustatėme, kad e, buvo pateikti 89 pareiškimai nedidelis padėjimas palyginti su ankstesniais metais, ko gero. Tai galėtų būti ir teigiama, ir neigiama, priklausomai nuo požiūrio taško. Tačiau detaliau analizuojant, vienas trešdalis pareiškimų buvo skirtas keturioms šalims - Rusija 12, Kinija 6, Azerbaidžanas 6 ir Honduras 7. Taigi turime gana ribotą pareiškimų skaičių kitus, kitoms šalims. Toliau kalbant apie pareiškimų turinį, 46 procentai daugiau mažiau yra pozityvus. Tai reiškia, kad tai raginama buvo imtis konkrečių veiksmų, buvo minimi tarptautiniai standartai žmogaus teisų srityje. Apie trečdalis buvo neutralus ir daugelį atvejų dėl to, kad buvo labai neapibrieštos formuluotės, o 17 procentų neigiama, neigiama pobūdžio netiksli kalba, trūkstama informacija labai neaiškus, neaiškus formuluotės. Mes suprantame, kad e, tai yra tik vienas iš būdų žvelgti apie į atviros visuomenės klausimus. Ir todėl mes kalbėjome apie tai, kaip e, nustatyti ankstyvo įspėjimo ženklus ir kokių veiksmų imtis. Ir džiaugiamės, kad tokiu lygmeniu Ir čia parlamente yra apie tai kalbama. Viena iš sričių, kuri buvo stebima mūsų tinklo narių, yra nediskriminavimas LGBTI teisės, konkrečiai 16 veiksmas pagal veiksmų planą. Čia LGBTI gairės yra susijęjama su veiksmų planu, kurios vertamas kaip labai svarbi priemonė propaguojant ir saugant LGBTI teisės. Čia numatytos, numatyti aiškus e, žingsniai delegacijoms, tačiau žvelgiant į gyvendinimą, jis yra neaiškus. Viena iš tinklo narių e, ir tyrė būtent LGBT gairių gyvendinimą ir jie gavo 55 atsakymus iš visų regionų. Kas sužinota? Pusė organizacijų, kurios atsakė, neturėjo kontakto su ES delegacijomis, tad delegacijos niekad ne, nesakė užmėgsta kontakto su jomis. Dvi e, organizacijos paskir, pranešė apie visišką gairių gyvendinimą, 20 procentų, 24 procentai mane, kad e, buvo kontaktų, 80 procentų pranešė, kad buvo praleistos galimybės. Taigi pakartosiu, veiksmų planas yra svarbi priemonė, jis turi būti aktyvus, gyvas dokumentas, kuris gali būti adaptuojamas, kad būtų reaguojama į pokyčius, kuomet e, blogėja pilietinės visuomenės erdvės situacija. Reikia reguliariai ir tikslingai keistis informaciją apie plano įgyvendinimą, kaip kad anksčiau buvusi lentelė, kuri pateikdavo naują informaciją. Tačiau taip pat reikia ir plačiau galvoti apie iššūkius ir apie tai, kas veikia. Taip pat mes norėtume, kad sisteminis vertinimas būtų derinamas su konkrečių situacijų tyrimais, kuomet galima būtų pasigilinti iššūkius ir konkrečius pavyzdžius. Na ir mes norėtume ir toliau keistis e, šią informaciją bendresnių lygmenių, bet ir teminiais lygmenimis taip pat. Thank you very much, Madam Mc... Ačiū, ponė McCourt. Suteiksime žodį dabar e, poniai Dardarian iš Amnesty International. Ačiū. Labai diena visiems. Ačiū, kad atvykote į šias diskusijas. Ačiū, kad pakvietėte mus pateikti grįžtamąjį ryšį, atsižvelgiant į mūsų patirtį. Galiu tik tai sutikti su tuo, ką pasakė Kristi. Pateiksiu visų pirma keletą bendro pobūdžio pastabų ir vėliau pakalbėsiu apie žmogaus teisų gynėjų kankinimus. Nuo 12 metų mes konstatavome, kad veiksmų planas yra pagrindas bendrauti su ES institucijomis žmogaus teisų kontekste. Tai yra e, pagrindas e, keistis informaciją su institucijomis, valstybėmis narėmis, kaip yra siekiama žmogaus teisų užtikrinimo. Veiksmų planas yra vertingas tuo, kad čia yra nurodyti tie veiksmai, e, kur, e, kuriems įgyvendinti reikia įtraukti įvairias struktūras, institucijas, valstybės narės. Taigi veiksmų planas turi potencialą kad e, apjungtų e, e, skirtingus suinteresuotus asmenis. Kalbant apie dabartinį veiksmų planą, jis įsprendžia įvairias problemas susijusias su anksčiau patvirtintų veiksmų planu Ir 2015 metais, kai buvo organizuojamos e, diskusijos dėl plano, buvo sakyta, kad e, tai neturi būti e, kalėdinė eglutė, jisai, planas turi būti strateginis. Vis dėlto šiame plane yra parengtos temin, teminiai veiksmai, kurie yra tokie koncentruoti, kad tampa per pla, platus. Ir kiekvienam tam E, plano punktui reikalingas atskiras veiksmų planas. Tai yra šio plano trūkumas e, susijęs su tuo, kaip, sakykime, įvardinti reikalavimus ir juos įgyvendinti. Sakykime, mes norėtumėm e, sužinoti, kaip praktiškai buvo taikomos priemonės Burundija, ten, kur yra krizinė situacija, kuri keičiasi laikui bėgant ir kaip tos priemonės įtakos žmogaus teisų gynėjus. Kaip ir kiekvienos Prie kiekvieno veiksmo reikalingos geriausios praktikos ir kriterijai, e, kuriais būtų galima e, šią, šį veiksmą vertinti. Taigi kol kas vadovaujantis e, esamuoju veiksmų planu, sunku pasakyti, kas už už kurį veiksmą yra atsakingas ir kaip veiksmai pagal jį yra planuojami. Kokios yra pagrindinės problemos susijusios su šiuo veiksmų planu. Tai yra įgyvendinimas, didžiulė masė įvairiausių dokumentų, e, gairių, rekomendacijų. E, kitas dalykas yra grįžtamasis ryšys. Kaip pilietinė pilietinės visuomenės organizacija, mes ne visada tinkamai galime įvertinti, kaip valstybės narės įgyvendina, įgyvendina veiksmų planą, nes e, trūksta informacijos. Taigi bet koks e, grįžtamasis ryšys, e, e kurį mes pateikėme, yra toks e, empirinis, e, pagrįstas mūsų ir mūsų partnerių patirtimi. Taigi todėl mes tik tai apgalestaujame, kad per ankstesnius metus veiksmų planas atrodė štai kaip. Anksčiau čia buvo ir penktas tulpelis, kuriame buvo e, parašyta, kokių veiksmų konkrečiai buvo imtasi. Taigi mes laikomės nuomonės, kad kalbant apie veiksmų planą, reikėtų peržiūrėti e, jo įgyvendinimo stebėseną. Tai yra labai svarbu praktikoje, kalbant apie žmogaus teisų gynėjus. E, nepaisant prisimtų įsipareigojimų, mes identifikavome tuos pačius e, dalykus, kaip ir ankstesnio veiksmų plano atveju situacija pablogėjo, tai nėra nauja informacija nei jums, nei mums ir kalbant apie, ko, apie atskiras šalis, išvelgėme tam tikrų trūkumų. Prieš keletą dienų mes tik sužinojome, kad tik tai viena iš keturių e, strategijų e, skirtų žmogaus teisėms e, tarp prioritetinių temų įvardina žmogaus teisų gynėjus. Taigi mes turėtumėm tą kartą, e, peržiūrėdami veiksmų planą, galvoti, kaip apsaugoti pavienius žmogaus teisų gynėjus, kaip e, geriau bendrauti su pilietinė visuomenė ir kaip e, pagerinti aplinką veikti žmogaus teisų gynėjams ir kaip, sakykime, legitimizuoti tam tikrus klausimus, kuriuos kelia žmogaus teisų gynėjai dėl prievartos smurto. E, mes e, nevyriausybinės organizacijos e, džiaugiamės pateikt, kad turime kad į planą, rengiant planą, buvo atsižvelgta į daugelį mūsų, mūsų pateiktos informacijos ir tuo mes džiaugiamės. Ir taip pat tai yra organizuojami reguliarių susitikimai su išorės santykių tarnyba. Na, galbūt ne visai reguliariai, Ir tai nėra e, šalių strategijos dalis, bet e, apskritai yra organizuojami tokie reguliarūs e, susitikimai dėl smurto prievartos pasaulyje apskritai. Tai, taigi tai yra pozityvūs dalykai, tačiau uh, E, kartais e, reikėtų pagalvoti apie tai, kas vyksta e, čia ir kaip, sakykime, tai būtų galima perkelti į praktinį lygmenį. Turėtumėm štai kokiu pasiūlymu. Reikėtų organizuoti diskusijas dėl pradingusių asmenų ir prievartos. Mes ketiname parengti gairias ES delegacijoms Kas tai yra e, asmenų dingimas? Nes asmenų dingimas dažnai e, kelia ir smurto pavojų. Man atrodo, į tai reikėtų susitelkti. Galvojant apie mūsų patirtį e, su smurto klausimu, jį vertintina teigiamai, veiksmų planas apskritai turėtų būti vertinamas kaip planas, tai kaip ir orientacinis dokumentas. Vis dėlto ten e, nustatyti įsipareigojimai e, neturėtų e, kirstis su įsipareigojimu keisti aplinką, ieškoti inovacijų. Matome, kaip keičiasi situacija mažėja erdvė veikti pilietiniai visuomeniai, taikomos kyla problemų dėl žmogaus teisų gynėjų krizinėse situacijose ir taip toliau. Taigi, kalbant apie veiksmų planą, ten yra nurodyti pagrindiniai mūsų darbo tikslai, tačiau tai turėtų likti gyvu dokumentu. Dabar kalbant apie vidutinio laiko tarp peržiūrą, reikėtų pagalvoti, kokie iššūkiai kyla praktikoje ir kokius klausimus reikia spręsti. Pavyzdžiui, e, grįžkime prie įsipareigojimų veiksmų plane kaip reikėtų įtraukti žmogaus teisų gynėjus ir pilietinės visuomenės, priemant, formuojant poli, nacionalinės politikas. Taigi be vietos lygmens, kaip galėtumėm tos struktūras įtraukti, pavyzdžiui, ES lygmenį. Dėl e, skirtingų teisės aktų nukreiptų prieš nevyriausybinės organizacijas, ar yra, sakykime, suformuotas kažkoks nuoseklus požiūris ir gairės kaip galėtumėm reaguoti, kaip ši problema galėtų būti sprendžiama. E, grėsmės, e, e, kurios kyla žmogaus teisų gynėjams, keičiasi, pavyzdžiui, šmeišto kampanijos ir taip toliau, ir kaip ši problema yra sprendžiama. Galų gale žmogaus, žmonių teisų gynėjai e, dirba su skir skirtingose srityse, pavyzdžiui, su socialinėmis, ekonominėmis e, teisėmis, teisėmis į žemę ir taip toliau. Tad labai norėtumėm sužinoti, kaip būtų galima e, suderinti, sakykime, įvairius e, interesus verslo, ES, nacionalinius ir toliau. Taigi veiksmų planas yra geras atspirties taškas, tačiau yra labai daug iššūkių e, e, susijusių su žmogaus teisėmis. Taigi konkrečiai reikia ir strategiškai galvoti apie keturi, kelis dalykus. Tai yra suderinimas. E, kitaip tariant, e, žmogaus teisų įtraukimas į užsienio politikas. E, įgyvendinimas, sisteminė e, reakcija. E, toliau matoma strategija. Strategija turi būti matoma nuo pat pradžių, kad strategija egzistuoja ir kad pagal veiksmų planą siekiama įgyvendinti įsipareigojimus žmogaus teisų atžvilgių, aiški stebėsena at, atskaitomybė. At, Toliau kitas dalykas - informacija iš valstybių narių. E, pavyzdžiui, paskutinis stulpelis reikėtų na, pagalvoti tai, kaip jį būtų galima užpildyti. Toliau dėl užsienio politikos aš tikiuosi, kad diskusijos dėl veiksmų plano galėtų paskatinti diskusijas ir dėl kitų dalykų. Pavyzdžiui, e, reikėtų e, įvertinti atskiras į veiksmų planą E, įtrauktas temas ir pažiūrėti, kaip e, atitinkamas veiksmas yra įgyvenimas praktikoje. Help us in doing this if you provide us. Ačiū labai, aš manau, kad būtų labai naudinga gauti jūsų pareiškimus raštu, galėsime išsiųsti visoms frakcijoms ir parlamentarams, kurie stebi, kaip yra gyvenimas veiksmų planas ir uh, prižiūrės, kaip rengiama kita metinė ataskaita. Aš manau, kad tai bus labai naudinga. Dabar <clears throat> galime pradėti diskusijas, kas norėtų pasisakyti. Okay. I, I start with a question. Tada aš pradėsiu. Jūs teigiate, kad tik 3 procentai šalių yra atviro šalis. Jūs sakėte, kad matote, uh, tam tikrą tendenciją dėl uždarumo ir sakėte, kad yra ir neraminančių ženklų netgi Europos parlamente. Gal galėtumėte pakomentuoti plačiau tokius dalykus. Toliau. Prieš suteikdama žodį ponui Sarė iš išorės veiksmų tarnybos, dar norėčiau pasakyti, kad Kersnė Makot taip pat uh, kuri kalbėjo pirmoji, sakė, kad e, kartais nėra labai daug gaunama informacijos apie įvairių veiksmų įgyvendinimą. Tam pritarė ir Catherine Detarian. Taigi aš manau, kad kiek jau bent supratau, klausydamasi, kad trūksta žmogaus teisės įpareigojimų gyvendinimo platesnio galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti tą prasmingą atsiskaitimą. Pone Sari, gal galėtumėte e, plačiau ir jūs dabar pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, ponė Laubiler, laba diena. Gal keliais žodžiais atsakysiu arba pakomentuosiu tam tikrus klausimus, kurie buvo iškelti, atsakysiu į jūsų klausimus ir pateiksiu konkretesnės informacijos apie ataskaitą ir peržiūrą. Ir galbūt daugiau tokių techninių detalių, kada ji bus paskelbta ir kada bus prieinama. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šią galimybę. Daugelis dalykų, kurį, kuriuos pasakė kolegės demokratijos tinklo atstovės yra puikiai mums žinomi klausimai, nes dėl labai akivaizdžių priežasčių bendraujant su jumis nuolatos. Ir aš tikrai labai vertinu tai, kad įvairios konkrečios temos buvo aptarinėjamos ir pastabų buvo tokių pozityvių, turint omenyje, kas vyko rengiantis, rengiant veiksmų planą praeitie. Kankinimų, pavyzdžiui, atvejis yra davė tikrai sėkmingų rezultatų, aš dėl to džiaugiuosi ir taip pat mes bandėme išspręsti tam tikrus trūkumus ar veiksmų, ankstesnio veiksmų plano problemas, apribojimus ir tikimės, kad veiksmų planas bus dabar geriau įgyvendinamas, daugiau galbūt dėmesio bus skirima prioritetams. Taigi aš tikrai labai džiaugiuosi, kad vyksta dialogas iš abiejų pusių su parlamentu, su pilietinės visuomenės organizacijomis ir kartu, aš manau, per eilę metų mums pavyko patobulinti tuos dokumentus ir tas priemonės, kalba eina čia ir apie veiksmų planą. Ir čia norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, kuris tapo šiek tiek geresniu nei anksčiau. Taigi aš manau, kad dirbdami kartu mes tikrai pasieksime rezultatų. Toliau kalbant apie tam tikrus iškeltus klausimus, dalis jų yra atviri klausimai ir aišku, mes toliau apie tai kalbamės Tai yra tarp veiksmų planų prioritetų, bet aišku, per naktį mes neišspręsime tų dalykų, tai yra integravimo klausimas, tai yra esminis veiksmų plano elementas, tai yra vienas iš skyrių, tai yra tas klausimas, kur mes labiau esame įsitraukę jį sprendžiant, bet aišku, tam reikia laiko, nuosavybės aspektas, kad visi veikiai jaustų nuosavybės jausmą. Ir veiksmų planas yra bendra visų gyvenimo atsakomybė e, ir kartais galbūt yra sudėtinga jį gyvendinti konkrečiai žmogaus teisų gynėjai, aišku, irgi yra prioritetas, tai yra akivaizdu ir akivaizdžiai tai yra pasakyta veiksmų plane, tai kad mes norime daugiau nuosavybės suteikti vietos institucijoms arba dirbti su jais aktyviau, tai irgi labai aiškus elementas, tačiau kalbant apie gyvendinimą, įgyvendinimą bendrai, aišku, čia iššūkių tenka daugiau. Toliau kalbant apie šalių lygmenį, žmogaus teisų strategijos reikšmė čia ir išryškėja, taip pat labai svarbu teikti, kad veiksmų planas pagal apibriežtį, nes priešingų atveju nebūtų įmanoma jo įgyvendinti, yra veiksmų planas, kuris regiono arba šalies prasme yra neutralus, kadangi kalba eina apie įvairius klausimus, konkrečiai nereaguojant ar nesusitelkiant ties specifiniu regionu ar šalimi. Tai yra tam tikras apribojimas, tačiau bendrai veiksmų plano prioritetai turi būti siejami su konkrečiais veiksmais įgyvendimais, e, įgyvendimais regiono ir vietos lygmenių. Ir kita kritinė pastaba, kuri buvo išsakyta kuri nuolatinis diskusijų objektas yra stebėsena ir, ir veiksmo plano vertinimas. Dės trukmės peržiūra, kurią greitai paskelbsime ir galėsite tikrai pasiskaityti, pakomentuoti. Tai yra tam tikra prasme pirmasis bandymas, tai galbūt toks, tokia pirma peržiūra, apžvelgiant tai, kas buvo padaryta pastaraisiais metais, kad būtų galima pateikti įvertinimą ir išsiaiškinti, kiek buvo įgyvendinti prioritetai, kiek buvo sukurta veiksmų ir ką reiktų padaryti per ateinančius dviejus su pusę metų. Tai yra ta priebolė, kuri išryškėjo tarybos išvadose. Tarybos išvadose konkrečiai buvo numatyti konkretus įgaliojimai netgi Europinės institucijoms ir išorės veiksmų tarnybai atlikti tokį vertinimą ir uh, Tokią peržiūrą tą mes ir padarėme ir aš manau ir tikiuosi, kad tai bus toks geras atvirties taškas, bandant išsiaiškinti, kas buvo padaryta ir ką reiktų padaryti. Suprantu, kad tai dar nėra viskas, aš suprantu, kad tai yra atspirties taškas ir taip pat e, galbūt reikia reguliariau e, stebėti padėtį, žiūrėti, kas yra padaryta. Man atrodo, kad apie tai turėsime pasikalbėti kartu, kartu su parlamentu, pilietinės visuomenės organizacijomis. Aš nenoriu dabar gilintis į detalės, e, pristatyti galbūt per daug detalios tokios informacijos anksčiau. E, tas buvo daroma, lentelės tokios ruošiamos ir panašiai, bet vis tiek turime nepamiršti, kad reikia kur kas reguliariau atnaujinti informaciją kas šešis mėnesius ar panašiai, laikantis tam tikrų taisyklių ir kriterijų, kuriuos, aišku, mes irgi galime aptarti vėliau. Bet vėlgi, pirmasis tai yra bandymas atlikti tokią stebėseną ir labai trumpai norėčiau papasakoti, kas yra vidinės trukmės peržiūra Tai yra toks vidinis dokumentas, o tai reiškia, kad tai yra dokumentas, kuris, re, kurį rengia kartu išorės veiksmų tarnyba, kaip atsakinga institucija ir Europos komisija, ypatingai DEFCO generalinis direktoratas. Uh, Tačiau bendradarbiaujant su kitais komisijos departamentais, su kuriais yra konsultuojamasi, taip pat konsultuojamasi su valstybėmis narėmis ir vėlgi čia yra tas nuosavybės klausimas, bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis klausimas aktuolus. Tačiau yra nemažai informacijos, kuri susijusi su valstybių narių atliekamais veiksmais. Mes, kaip sakiau, bendravome su pilietinės visuomenės organizacijomis įvairiais etapais ir teminių lygmenių, ir bendrai. Vyksta susitikimai, bandome surinkti kiek galima daugiau informacijos, išverčiame tą informaciją į tokiu būdu, kad būtų galima ją panaudoti dokumente. Vidinės trukmės peržiūra yra susijusi su penkiais svarbiausiais skyriais. Tai yra veiksmų plano skyriai ir kiekvieno to skyriaus atveju yra apibrėžiami, įvertinami veiksmai, trumpai įvertinama tai, kas buvo padaryta per pastarosius dviejus su pusę metų. Toliau išvadose taip pat yra bandoma apibendrinti tai, kas buvo padaryta ir bandoma kiek įmanoma nurodyti tas rytis, kur daugiau reikia imtis veiksmų ir kai kurie prioritetai, kurie sudaro veiksmų planą, bet kurie iš dalies ar nepakankamai buvo išspręsti. 20 maždaug 20 puslapių dokumentas, tikrai jį manoma perskaityti. Aišku, nėra pateikiami atsakymai į visus šiandien iškeltus klausimus arba klausimus, kurie kils ateityje. Tų klausimų yra nemažai, tam tikrais atvejais net nėra aiškių atsakymų tokius klausimus, bet vis tiek aš manau, kad tai yra puikia medžiaga mūsų darbui ateityje. Dokumentas jau beveik atliktas, parengtas, oficialiai dar nėra paskelbtas, bet e, bus paskelbtas po, po kelių dienų, kit, savait, kitos savaitės pradžioje tai jau tikrai. Mes formaliai pasikonsultavome su kolegomis Europos komisijoje, gavome jų pastabų, integravome tas pastabas ir vėlgi, kaip sakiau, po kelių dienų turėtų būti galutinai parengtas tas dokumentas ir paskelbtas. Taigi aš tikiuosi, kad e, jums įdomu bus jį paskaityti ir, e, aišku, vyks tolesnės diskusijas su jumis, su jūsų organizacijomis ir taip pat DRUA e, komitete, kiek suprantu, jau yra tam tikro konteksto, galbūt su kontaktinė grupe galėsime mes daugiau padiskutuoti apie dokumentą. Tarybos išvados bus paskelbtos ir valstybėms narėms bus pristatytas dokumentas Kohome gan greitai. O po to mes tikimės, kad jeigu valstybės narės sutiks, tarybos išvados, Liepos mėnesio tarybos išvados turėtų pabrėžti ne tik šio dokumento reikšmę, bet ir bendrai tą politiką, kurią mes e, kartu rengėme dėl žmogaus teisų. Ačiū. Dėkoju. Pone Seri, kiek suprantu, po to po šio, šios viešos posėdžio dalies bus išplėsnis uždaras posėdis ir mes tada galėsime pasikalbėti kaip, apie tai, kaip būtų galima viską dar padaryti mūsų komitete iki vasaros. Klausydamasi jūsų supratau, kad jūs atsižvelgėte į įvairias pastabas ir rekomendacijas, kuris išsakė nevyriausybinės organizacijos. Negirdėjau, kad būtumėte teikę, kad uh, kai kurie iškelti klausimai visiškai nepriimtini, pavyzdžiui, dėl to, kad trūksta prasmingo atsiskaitimo. Ir aš tikrai labai laukiu galimybę susipažinti su tuo dokumentu, kurį jūs pateiksite, nes mums ta stebėsenos užduotis ir išorės veiksmų tarnybos ataskaitos yra labai svarbios, nes priešingų atveju, kaip mes galėtumėme apie tai sužinoti, išskyrus tos atvejus, kai nuvykstame į tą šalis, nežinosime, kaip vyksta įgyvendinimas. Kągi, puiku, dabar žodis jums abiems ir tada apibendrinsime diskusijas. Prašau. Um, thank you very much. Labai ačiū. Ačiū už naują informaciją. Visada įdomu sužinoti, ką galime gauti paskaityti kitą savaitę. Konkrečiai dėl 3 procentų ir tų nerimo ženklų, kuriuos matome. Paskaičiavimai ir stebėsena, kurią vykdo Silikus, yra penki kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kurios šalis yra atviros, kurios uždaros. Ir ankstyvi ženklai yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, vyriausybės pareigūnai, parlamento nariai atskiri padaro pareiškimų apie pilietinę visuomenę, e, kur susidaromoja su protestais, tačiau tokie veiksmai nėra sistemingi. Tai būtų kai kurie iš ankstyvų ženklų. Ir kaip sakiau, mes vertiname galimybę pasisakyti čia ir atvirai pasikalbėti su žmogaus teisų pakomitečiu reguliariai. Bet yra komitetų, kur vyksta svarbios žmogaus teisų diskusijos, bet pilietinės visuomenės atstovų ten nėra. O diskusijos yra iš tikrųjų labai svarbios, tai kelia nerima. Taip pat yra organizacijų, kurių darbo sritis yra pakirsti pilietinės visuomenės veiklą ir jos turi platformą parlamente. Tai nerima keliantys ženklai. Kaip pamatysime dokumentą kitą savaitę ir tarybos išvadas, kai jos bus parengtos, mes būsime pasirengę kartu su institucijomis ir parlamentu aptarti tuos būdus, kaip galėtume pasidalyti savo stebėsenos veiklą ir konkrečių atvejų aptarimu ar aptarti teminius klausimus, kad pamatytume, koks yra kai kurių politikų poveikis ir kaip e, tuos veiksmus pagerinti. Taigi, e, reguliariai pasikalbėti su pakomitečio apie šalių reikalus ir temas. Taigi, pamatę jūsų dokumentą, norėsime vėl pasikalbėti. Ačiū. Labai ačiū Jums už tai, už pateiktą informaciją apie peržiūrą. Tai priminė man šiek tiek 12 e, metų plano skaitimą ir apgalvojimą. Daugelis klausimų, kuriuos mes kėlėme tuomet, atsidūrė e, įžanginėme straipsnėje. Ir e, veiksmų plane kalbam apie veiklas, tačiau yra ir bendresnių dalykų, pavyzdžiui, nuoseklumas arba integracija, universal universalumas, teisų nedalamumas ir taip toliau. Ne visai lengva tos dalykus įvertinti, tačiau įdomu, kad tie klausimai, kurie buvo keliami, buvo iškelti į aukštesnę vietą. Ir būtų įdomu grįžti prie to. Norėtume padiskutuoti apie tai taip pat, ką praktikoje tai reiškia. Norėjau grįžti prie strategijos Mes tikrai norėtume ir toliau padiskutuoti čia ir kitur, kaip kai kurios veiksmų plano aspektus paremti, pastiprinti. Aš manau, kad e, veiksmų planas negali būti e, konkretus šalių atveju, atvejais ir panašiai. Tačiau, pavyzdžiui, Brundija krizė įvyko labai greitai. Ir nebuvo jokios strategijos, strategija vyjosi įvykius. Mm. mes kolektyviai galbūt būtume galėję ar negalėję sustabdyti tos krizės, bet e, galbūt, nes prasidėjo e, nuo išpolių prieš e, žmogaus teisų gynėjus, viskas blogėjo, kol pasiekime tokią situaciją kaip šiandien. Tai pamoka mums visiems. Pozityviau kalbant, manau, kad kai kurios veiksmus galima paremti strategiją vietoje. Ir Amnesty International, Junktinė karalystė ir žmogaus teisų gynėjai Afganistane e, buvo susitikę ir sukūrė šalies strategiją, žmogaus gynėjų strategijai su konkrečiais veiksmais, kurių reikia imtis. Ir mes nuolat tolesnius susitikimus rengėme, aptarėme, kaip vyksta veikla kaip galima pagerinti, ar pavyzdžiui, neįsteigus atviros linijos, nuotinės linijos žmogaus teisų gynėjams. Taigi tokios diskusijos yra sveikintinos tarp įvairių subjektų. Taigi lauksime jūsų dokumento, e, tarybos išvadų, tikėsimės. Ta ataskaita visose institucijose įgalins e, jos imtis veiksmų toliau ir e, tęsti diskusiją su mumis. Ačiū. Taigi, ačiū Jums iš mūsų pusės, Jums, Jūsų abiejoms organizacijoms ir kitoms NVO, e, kurios dirba Jūsų tinkle. Manau, kad Jūsų darbas, analizė yra labai naudingi ir mes tikrai turime jais pasikliauti, kalbėdamėsi su išorės veiksmų tarnyba. Na, o dabar Šį posėdį baigiame ir netrukus prasidės išplėstinis biuro posėdis.